The... Rytas. Pradedame rytinį mūsų komiteto posėdį ir pirmasis mūsų darbo atvarkės punktas yra AFET e, komiteto delegacijos vizito į Ukrainą praėjusiu metu gruodžio 5-7 e, dienomis e, pristatymas. E, devinių AFET narių delegacija lankėsi Kijeve gruodžio pradžioje ir susitiko su Ukrainos premjeru, Ukrainos parlamento nariais, e, aukšto rango pareigūnais e, iš Ukrainos administracijos bei pilietinės visuomenės atstovais. Tai buvo pirmasis, pirmu, oficialus AFET delegacijos vizitas į Ukrainą devintoje parlamento kadencijoje. Ar tai atskleidžia uh, kokią svarbą Europos parlamentas ir ypač užsienio reikalų komitetas skiria ES santykiams su Ukraina bei bendradarbiavimui su e, šalies parlamentų Verhovna Rada. Delegacijos vizitas mm, vyko labai svarbių momentų, nes, e, kaip žinome, Sakarovo premija prieš savaitę buvo įteikta Olegui Sensovui, o Kita savaitė po vizito vyko um, Normandijos um, formato susitikimas Paryžiuje. Norėčiau paminėti, kad įvyko susitikimas su Ukrainos premjeru Oleksi Hončaruk, kuris patvirtino savo vyriausybės pasirengimą e, gyvendinti reikalingas valstybės reformas, ypač kovojant su korupcija, bei e, reformuoti teismų sistemą ir daugybę kitų sektorių. Susitikimai su kolegomis parlamente ir e, vyriausybės atstovais mm, parodė, kad naujoji valdžia yra pasirengusi siekti reformų, kaip ir jų pirmtakai, ir e, siekti gyvendinti platus užmojo tikslus susijusius su e, asociacijos sutarties ES įgyvendinimu. Mes e, išreiškėme savo visapusišką paramą tokiam kursui ir pabrėžiame, kad e, e, įstatymų prieimimas e, pagal turbo darbo tvarkę neturėtų E, kenkti parlamento darbu ir neturėtų sutrumpėti konsultacijos su visuomenės atstovais bei pilietinės visuomenės organizacijomis, e, bei neturėtų paveikti įstatymų kūrimo proceso kokybės. Kitas svarbus susitikimas įvykęs tai e, susitikimas su nacionalinė, su nacionalinė saugumo ir gynybo tarybos vadovu Danilovu buvo aptarta saugumo situacija. Jis pabrėžė, kad e, prezidentas e, yra pasiryžęs siekti konflikto šalies rytuose užbaigimo, tačiau ne bet kokią kainą ir tikrai ne Rusijos diktuojamomis sąlygomis. E, labai buvo skirta daug svarbos bendradarbiavimui su NATO ir Ukraina yra pasirengusi siekti narystės NATO, nežiūrint kai kurių aspektų susijusių su organizacijos vidaus situacija. Taip pat e, e buvo išsakytas raginimas sustiprinti NATO buvimą Juodojoje jūroje. Mūsų pašnekovai e, padėkojo už nuolatinę Europos parlamento paramą reformų procesui bei e, Europ... Ukrainos teritorinio vientisumo ir suverenumo užtikrinimui. Jie paprašė Europos parlamento toliau remti sankcijų taikymą Rusijai. Manau, kad tikrai galiu mūsų delegacijos vardu pareikšti, kad tas E, vizitas dar kartą mus įtikino, kad naujoji šalies valdžia yra pasirengusi siekti reformų ir e, toliau eiti proeuropietiškų kelių ir tai paraginimas mums toliau e, plėtoti bendradarbiavimą su Ukraina ir ypač su Ukrainos parlamentu. Norėčiau taip pat jūs informuoti, kaip delegacijos ryšiams su Ukraina e, pirmininkas, kad įvyko ir dešimtasis ES Ukrainos į parlamentinio asociacijos komiteto posėdis su e, mūsų kolegomis iš Ukrainos Strasbūre. Jis ir įvyko praėjusiu metu kruodžio 18-19 dienomis. Tai yra praėjus dviem savaitėms po mūsų vizito į Ukrainą. Tai buvo tikrai geras laikas aptarti visas e, mūsų diskutuotas temas Kijeve ir e, pagilinti diskusijas tomis temomis. Tai buvo tikrai geras susitarimas, susitikimas ir šios, šio komiteto darbas yra puikus. E, pagrindas toliau tęsti mūsų darbą. Ačiū, kad išklausėte e, šių vizito, šio vizito ir susitikimo ataskaitos. O dabar noriu suteikti žodį e, nuolatiniam pranešėjai Ukrainos klausimų Mi Michailui Galeriui. E, äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai galiu pabrėžti e, ir pritarti jūsų mintims. Esu nuolatinis pranešėjas, todėl daugiausia dėmesio e, visada skiriu DCFDA ir asociacijos susitarimo įgyvendinimui, būtent laisvosios priekybos susitarimo įgyvendinimui. Ir čia svarbu yra įvertinti pakankamai naujos Ukrainos vadovybės poziciją ir elgesį. Šiai dienai galiu konstatuoti, nėra jokių abejonių, kad naujoji Ukrainos vadovybė, tai juk visiškai nauja partija ir 80 procentų naujų narių yra Verhovnoje Radoje, taigi ši vadovybė ir toliau uh, nekeičia Ukrainos kurso. Kitas klausimas e, - požiūris į įgyvendinimą. Jau užsiminėte, kad parlamento posėdžiai ir parengėmiai darbai vykdomi e, tokio ypatingos skubos tvarka. E, įstatymai stumiami pakankamai greitai per Verhovnąją radą. Iš, aišku, jiems tai paprasta, nes partija turi didelę daugumą ir yra tik viena partija valdančioji. Iš kitos pusės dėl tokios skubos negali nukentėti kokybė. Aš kaip parlamento narys nuo pat rinkimų Ukrainoje pabrėžiau savo kolegoms, kad prašau Suvokite, jūs esate įstatymų leidėjai, jūs turite prisimti savo atsakomybę, turite įsigilinti į įstatymų projektus, turite suvokti siūlomų įstatymų, jų pakeitimų pasiekmes, bei būkite tikri, kad visi, visos šios naujovės atspindi tinkamai politinę valią dėl skubos nutiko arba beveik nutiko nepa, nebūtinai gerų dalykų. Pavyzdys buvo, kai buvo nuspręsta panaikinti tiesiog didžiulį paketą senų sovietų įstatymų ir šiame didžiuliame pakete buvo Hruščiovo patvirtinas dokumentas, kuriuo buvo perduota e, Krimo administravimas Ukrainai. Gerai, kad Kievas ir parlamentas susigaudė pakankamai greitai ir nepanaikino šio Hruščiovo sprendimo, o jeigu būtų panaikinę, tai aišku, būtų tokia situacija tik įdomi, nes Rusija šio teisės akto galiojimą jau yra panaikinusi. Tęsiant Žan Monė dialogą ir diskutuojant su Verhovnaja Rada turėtumėme, aišku, visada drąsinti ir skatinti Ukrainos parlamentą tinkamai dirbti ir atlikti savo pareigas. Pirmininkas rodo, kad jau reikia man baigti savo pasisakymą, tai ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Norėjau duoti ženklą, kad reikia jau perėti prie apibendrinimų. Bet šiandien turime laikytis numatytos darbo tvarkės, nes joje yra numatyta nemažai klausimų. Ar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Ne, nematau. Prašau. Pana Gether. kadangi taip pat dalyvavau mm, tos delegacijos darbe ir vizite, norėčiau pridurti porą dalykų prie ką tik kolegų puikiai pristatyto vizito. Visų pirma, e, naujojoje komandoje, e, nu, prezidento ir vyriausybės komandoje išvelgiame vieną svarbų matmenį, ypač prancūzams. E, naujoji šalies vyriausybė yra gana, gana technokratiška. Vyriausy, tos vyriausybės nariai mano, kad e, ryštingai dirbdami ir atsibūdami atsidavę, jie sugebės pertvarkyti, reformuoti šalį ir iš tikrųjų yra darbų sparta išvalga, tačiau tai susijęs su e, nepaprastai didelė rizika, kad e, jeigu viskas vyks pernelik sparčiai visuomenės požiūriu, žmonės nesupras to, kas vyksta. Ir įvyks e, tradicinis um, E, valdančiojo elito ir žmonių atsiskirimas. Ir, ir tai gali neigiamai atsiliepti šalies politiniam gyvenimui. Kitas aspektas, kurį jūs jau paminėjote, abu kolegos jį paminėjo, tai labai stipri valia tos naujos e, administracijos e, ieškoti ir pasiekti kompromiso su Rusija. Uh, Tai nepaprastai svarbu visam Europos žemynui. Kad ir ši ukrainiečių valia tikrai bus pono Putino ir Rusijos federacijos pozicijos ir požiūrio išbandymas. Ačiū. Nematau kitų prašančių žodžio, todėl norėčiau uh, užbaigti šio darbo atrakės punkto nagrinėjimą ir perėti prie kito. Bet prieš, prieš perėdamas prie kito darbo tvarkės klausimo noriu priminti Jums, kad pagrindinis įėjimas į salę esantis šalia e, kalbėtojų podiumo bus uždarytas e, posėdžio metu. Ir jeigu jums reikia išeiti iš salės, pasinaudokite salės e, šonuose esančiomis durimis. Tai techninė pastaba, bet E, tai būtina, kad e, tos duris nekeltų triukšmo ir netrukdytų mūsų darbui. Ir dabar pername prie kitojo darbo tvarkės punkto. Viešojo klausimo rytų partnerystė vystimosi vizija po 2020 metų. Tai viešasis klausimas e, skirtas rytų partnerystė, kaip ką tik sakiau. Ir Dabar keletas minučių e, kalbėtojams e, ateiti čia ir susėsti. Thank you. Um, so let's come back to the uh, agenda item uh, Eastern. Ačiū. Grįžtame prie darbo tvarkės klausimo, kuris vadinasi Rytų partnerystė. 219 metai buvo Rytų partnerystės dešimtmečio metai ir tai buvo labai sudėtingi metai Rytų partnerystės valstybėms, kaip kad parodė toli siekiantis kartais nenuspėjami politiniai pokyčiai E, visuomenėje ir e, daug ką keičiantis rinkimai. 2020 metai bus lygiai taip pat sudėtingi, keletoje, nes keletoje valstybių vyks savivaldybių, parlamento ir net prezidento rinkimai. ES požiūrių šie metai bus e, svarbus, nes vyks vadovų susitikimas dėl Europos rytų partnerysės ateities Briuselėje pavasarį. Prieš tą aukščiausio lygio susitikimą, kaip ir 2017 metais, Europos parlamentas priims pranešimą, kuriame bus teikiamos rekomendacijos tarybai, komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai, pranešėjas Auštrevičius. Šis klausimas vyksta pačiu laiku. Taip mes galėsime e, pasvarsyti rytų partnerystės e, pasiekimus ir problemas praėjus dešimt metų nuo jos e, atsiradimo, bet dar svarbiau yra tai, kad mes galėsime įvertinti, kaip ES galėtų geriau paremti e, rytų partnerystės valstybės ir pagristas Europos siekius. Prieš suteikdama žodį pranešėjui trumpai įžangai, norėčiau pasveikinti visus keturis pranešėjus, kurie šiandien yra pakviesti. Sergejus Gerasimčiukas, kuris yra e, Pietričių Europos studijų e, valdybos vadovas e, Ukrainos mieste Prizm. Ponas Kornelį Kakačia yra politologijos profesorius Tbilisio valstybinėme universitete. Taip pat jis yra e, Gruzijos politikos instituto direktorius, ponas Ne Sinikų Kasari, ES e, saugumo tyrimo instituto docentė, e, ponas Klaudijus Maniukas, STEP konsultacinės tarnybos valdybos pirmininkas. Jis taip pat yra Vilniaus tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas kad aptartume ekspertų prezentacijas. Taip pat pakvietėme ponę e, Angeliną Eichhorst. Ji yra Europos ir Centrinės Azijos skyriaus direktorė. Ir e, vakarų Europos ir vakarų Balkanų ir Turkijos skyriaus vadovė Europos išrės veiksmų tarnyba. Taip pat atvyko Katarina Maternova, kuri yra Europos komisijos kaiminysės ir plėtros dėrybų generalinio direktorato E, generalinio direktorius pavaduotoja. Dabar aš suteiksiu e, žodį ponui Užtrevičiui. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. ES kaiminystė yra Europos projektas taikai bendradarbiavimui, stabilumui, susitinkant su valstybėmis, kurių padėtis kitokia. Tačiau e, dažnai uh, E, tos valstybės e, turi bendrą perspektyvą. Rytų kaiminysės valstybės, kartais mamos rytų partnerystės valstybėmis, yra tiesioginės ES įtakos zonoje. Jos susiduria tiesiogiai su europėjimo e, daugia sluoksnė įtaka. Pirmiausia, mes kalbame apie rytų partnerystės iniciatyvą, kuri prasidėjo lietai ir nelabai produktyviai. Taip valstybės, kurios dėrėjosi dėl asociacijos sutarties, e, dėl e, detalių priekybos susitarimų susiduria su daugeliu sunkumų, ypač po 2014 metų. Ukraina, Moldova ir Gruzija tapo aktyviamis partnerėmis ir išgyveno ekonominių ir politinių išsamių reformų, kurios atnešė skirtingų rezultatų ir kurios vyko skirtingais laikotarpiais. Bendradarbiavimas ir partnerystė su Armenija Azerbaidžianu yra e, labiau specifinis, atsižvelgiama į susit, kiek, e, kiekvienos valstybės santykių su ES specifiką ir kiekvienas atvejs nagrinėjimas atskirai. Santykiai su Baltarusija vis dar formuojami, rezultatai mažiau nuspėjami. Mes e, pasirinkome diferenciacijos kelią ir dabar laukiame, kad tos valstybės efektyviau integruosis į skirtingas ES politikas, iniciatyvas ir programas. Demokratijos, demokratijos institucijų stiprinimas laikantis tarptautinės teisės principų, suverenumo ir teritorinio vientisumo principų turėtų būti pamatas siekiant glaudesnių santykių su ES ir rytų partneriais. E, pabrėžime regioninio stabilumo ir Europos saugumo svarbą, todėl ES turi e, būti aktyvesnė lyderė, palengvindama taikių sprendimų ieškojimą e, dabartinių problemų akivaizdoje. Kolegos, Rytų partnerystė reikia tolesnės politinės paramos ištisiems e, ateities dešimtmečiams. Man atrodo, kad taip mes pasieksime dar daugiau apčiuopiamų rezultatų ir abiems pusėms naudingų pasiekimų. Kaip rytų partnerystės iniciatyvos e, pranešimo autorius, labai džiaugiuosi, kad šiandienos klausime e, turime solidžią žymių ekspertų grupę, kurie yra pakviesti šiandienos, šiandien pasikeisti nuomonėmis. E, laukiu e, turiningų, giliai apsvarstytų nuomonių šioje diskusijoje ir aš tikiuosi, kad mes galėsime parengti dar geresnius pranešimus apie rytų partnerystės praeitį ir ateitį. Dabar žodis ponui Gerasimčiuk. Labai ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man didelė garbė būti čia. Aš pateiksiu savo e, padėties Ukrainoje, Moldovoje ir Gruzijoje vertinimą, bet visų pirma, aš norėčiau pateikti pirminį klausimą. Koks buvo rytų partnerystės e, pirminis tikslas? Čia turiu pasakyti, kad ES kaimynystės politika e, pirmiausia buvo pagrista prioritetai santykiuose su e, rytų kaimynais. Buvo orientuojamas į plėtrą ir naujų santykių apibrėžimą. Bruselis galvoja apie ekonominės ir politinės e, reformas, galvodamas, kad reikia sukurti demokratijos ir saugumo juostą aplink ES. Apie tai mes turime galvoti visuomet, nes e, stabilumo ir demokratijos žiedas aplink ES turi išlikti. Per 16 metų ES pagal rytų partnerystę visoms valstybėms taikė skirtingas programas. Ta iniciatyva e, labiausia e, rėmė Švedija ir Lenkija, bet paskui paremė ir kitos valstybės. Rytų partnerystė e, su šešiomis partnerėmis buvo pagrista teminėmis platformomis, valstybės narės ir ES institucijos tuo klausimu labai daug dirba, geras, gera valdysena, ES politikos energetinio saugumo ir žmonių santykiuose buvo užtikrinta, tačiau e, visuomenė, ypač Ukrainoje ir Moldovoje, skundėsi, kad saugumo dimensijos trūksta. E, trūksta ir griežtojo ir švelniojo saugumo. Mes visi žinome, kad ES nėra linkusi veltis į e, sunkiai vadinojo saugumo klausimus ir saugumo ramsis ES yra vienas iš silpniausių iki šiol, tačiau kaip ten bebūtų, tam, kad galėtumėm tęsti rytų partnerystę, manome, kad e, saugumo perspektyva privalo būti įvertinta. Be to, e, rytų partnerystės e, kontekste buvo vykdoma labai daug reformų tose valstybėse. Visos šešios valstybės pasirinko demokratėjimo ir europėjimo kelią. Taip pat buvo pasirinkti skirtingi požiūriai integracijai ES. Viena vertus turime asociacijos sutartį su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Tos valstybės asociacijos sutartį su ES jau yra pasirašęs, bet taip pat turime valstybės kaip Rumunija, Armenija ir Baltarusija, kurios yra žymiai artimesnės Rusijos federacijai. Ir Rusija vis dar teigia, kad rytų partnerystės valstybės yra Rusijos įtakos zonos ir interesų zonos dalis. Taip pat regione yra kitų veikėjų, į kuriuos privalo atsižvelgti E, Kinija vis daugiau tiesia savo ranką su Turkija ir vis daugiau tariamasi, kalbant apie atskiras valstybės. Baltarus yra tarptų rytų partnerystės valstybių, kurios yra glaudžiausiai suartėjusios su Rusija ir labiausiai atitolusios nuo ES. Rusija gyvena savo vidaus darbo tvarkę ir mes turime greitinti reformas. Taip pat yra galvojama apie svarbių politinių pokyčių artimiausių metų būtinybę. Baltarusija nori pademonstruoti savo suverenumą ir nepriklausomybę, e, ypač užsienio politikos rytyje, bet tuo pat metu ji stengiasi subordinuoti e, Rusijos prioritetus. Ar e, visi sprendimai susijęs su Ukraina jungtinėse tautose e, tą patvirtino. Tai yra labai svarbus ženklas. Baltarusijos vyriausybė daugiau negu vieną kartą yra pabrėžusi, kad remia Ukrainos teritorinę teritorinį vientisumą pagal tarptautinę teisę, tačiau, kai reikia balsuoti, Baltarusija visuomet remia Rusiją. Ir apie tai jau esame daug kartų diskutavę su kolegomis ir ekspertais iš Baltarusijos. Pilietinė visuomenė Baltarusijos esame taip kalbėję ir kas kart girdime tokį atsakymą. Mes nieko negalim padaryti, kalbėkime apie ekonomiką geriau. Uh, Taip pat labai nepanašu, kad Baltarusija keis savo santykius su Rusija ir pasirinks europietišką kelią. Priešingai yra didelė tikimybė, kad Rusija toliau stiprins savo poziciją su Baltarusija, nepaisant e, Minsko pastangų diversifikuoti partnerius e, su ES ir su Kinija. E, Eurazijos ekonominėje sąjungoje Baltarusija jau dabar yra, taip ir Rusija tik tai plečia savo integraciją ir gali panaudoti savo ekonominius, policinius ir saugumo svertus, užkirzdama kelią e, vakarų ar užsienio jėgoms e, įtakai Baltarusijos politiniam elitui ir reformoms. Rusijos informacijos įtaka ir propaganda daro didelę įtaką ir dabar Baltarusija yra išskirtinai Rusijos įtakos zonoje. E, Baltarusijos e, lyderiai apriboja savo siekius nekonfrontaciniais, pragmatiniais projektais ir iniciatyvomis. Ir kai sakome nekonfrontacijais, turime galvoje tuos projektus, kurie neįtakoja Rusijos ambicijų ir e, Rusijos siekių. Vėlgi iš Ukrainos perspektyvos, kai ar dialogas vyktų politinio elito lygmenių, ar pilietinės visuomenės, ar ekspertų lygmenių, Rusijos, pat, patys Baltarusiai renkasi pragmatinio ekonominio bendradarbiavimo kelią ir nieko daugiau. Kidėtis yra kitokia su Moldova ir Ukraina. Rinkėjų aiški valia remti uh, europietišką kelią, kurie paremė proeuropietiškas elitas, ypač 2009 metais uh, Baltarus, Moldovoje ir 2014 Ukrainoje. Uh, leido pasirašyti asociacijos sutartis ir tos asociacijos sutartis užtikrino daug pažangos reformose. Ekonominis persiorientavimas link Europos rinkų taip pat įvyko. Labai įdomių įdomus pašalinis to persiorientavimo poveikis buvo padarytas. Nors tos uh, valstybės, pavyzdžiui, Moldova uh, pakeitė savo požiūrį į Padnestrę ir perėjo prie Europos rinkos, uh, ESBO, e, ji turi kitokią poziciją negu ES. Nuo 2014 metų Rusijos ir Ukrainos konfliktas vyksta, taip pat nuo 1992 metų Moldova yra užšaldytas konfliktas, todėl apsiriboja saugumo bendradarbiavimas su Maskva. Priešingai Rusija e, e, tai vertina kaip saugumui kelia, kaip saugumo problemų šaltinį tuos visus konfliktus. Ir dabar parlamentų ir vyriausybių vadovai tuo klausimu diskutuoja. Moldovoje būtų galima tikėtis dar daugiau pokyčių šiais metais, kai Moldovos Respublika, e, Respublikoje vyks prezidento rinkimai ir tikimasi, kad e, dabartinis prezidentas surinks balsų daugumą ir dar sustiprins savo pozicijas. Taigi, kaip jūs matote, asociacijos sutartis nereiškia, kad ES darbo tvarkė yra negryžtama ar būtina Moldovai. Ta pat ir apie Ukrainą galime pasakyti. Tačiau pažangos siekiama, tikimės, kad ir toliau tęsis. Tačiau yra korumpuoto elito, ne visi yra proeuropietiški ir kyla daug abejonių proeuropietinės integracijos kontekstai. Ypač Ukrainoje yra daug liberalių demokratinių partijų, kurios buvo remto, paremtos 2009 metais, bet paskui jos įsivėlė į didelius skandalus ir taip buvo sukompromituota visa Europos integracija. E, gyventojai dar labai skirtingai remia. Moldovoje Maja Santos vyriausybė nori pagreitinti reformas, e, bet dabar e, valdžioje esantis elitas yra prorusiškas ir, kaip aš jau sakiau, artėjantis rinkimai bus labai rimtas išbandymas. Rusijos hybridinė Moldovos ir Ukrainos agresija neturėtų būti nuvertinta. Tai reiškia, kad Ukraina ir Moldova turės labai brangiai sumokėti už Europos integraciją. Tuo pat, merus, tuo pat metu e, Rusijos propaganda uh, auga abiejose valstybėse. Kitas svarbus faktorius, į kurį svarbu atsižvelgti, yra bendros tendencijos. Pavyzdžiui, liberalios pasaulio tvarkos ateitis daugia šališkumas, ES ir NATO ateitis, ekonominis ciklas, e, skaitmeninės revoliucijos įtaka ir geopolitiniai, geopolitiniai tektoniniai e, pokyčiai. E, visa tai yra rimta problema visoje Europoje, centrinėje Europoje ir rytų partnerystės valstybėse iki vasario pabaigos kartu su Vokietijos maršalo fondu ir kitais fondais mes e, paskelbsime rytų partnerystės mm, perspektyvas 2030 metams. Aš raginu Jūs e, tą studiją pasidomėti. Tam, kad užtikrintume tolesnę pažangą e, Europos rytų partnerystės valstybių demokratėjime ir europėjime, turime dėti daugiau pastangų. Centrinės rytų Europos valstybių patirtis rodo, kad sąlygų nustatymas gali ženkliai pagreitinti reformas. Europos normų ir reglamentų pritaikymas, pakoregavimas gali ženkliai um, pa, sustiprinti uh, dėrybų, sėkmingų dėrybų perspektyvas. Rusija uh, vykdo labai ryštingus hybridinės politikos metodus rytų partnerystės valstybėse, bet ES turi atsižvelgti į visas egzistuojančias alternatyvas, jeigu ne apie visą integraciją, galbūt tai bent jau apie dalinę integraciją reikėtų kalbėti. Taip pat ES turi atsižvelgti į saugumo interesus, tai daugiau turėtų būti investuojama į griežtą į saugumą. Kitaip, rytų partnerystės valstybių pavertimo e, Europos saugumo ir demokratijos juosta perspektyva bus labai silpna. Priešingai, rytų partnerystės valstybės gali virsti nestabilumo juostą, kuri e, bus šalia ES sienų. E, aišku, yra labai svarbu dėmesio daug skirti e, pilietinės visuomenės stiprinimui. Pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos yra ES natūralūs partneriai, nes Europos integracija yra pilietinės visuomenės išgyvenimo būtinybė ir jos visuomet rems europietiškai kelią ir taps ES e, tikraisiais partneriais. Ta pati galime pasakyti apie strateginį komunikavimą ir nepriklausomą žiniasklaidą, nepaisant to, kad gana daug pažangos yra pasiekta visame regione. Mozlovas pavyzdys išlieka labiausiai pažeidžiamas Rusijos e, propagandai ir dezinformacijai pagal dezinformacijos atsparumo indeksą. E, tas indeksas atliko studiją E, Baltijos šalis, Višegrado valstybės ir rytų partnerystės valstybės yra tarp labiausiai pažeidžiamų valstybių ir tarp jų Moldova yra silpniausia grandis. Be to, dar būtinai reikia kalbėti apie sudėtingą išplitusią korupciją visame regione ir Ukraina ir Moldova išlieka labai pažeidžiamos korupcijos požiūrių. Rusijos dezinformacija ir propaganda yra orientuota į tų valstybių gyventojus. Uh, Ir Rusija taip pat e, suvokia, kad galima pasinaudoti korumpuotų elitų ir kai, kuriuos politinės, kai kurias politinės figūras paversi Rusijos marionetėmis. Taigi pagrindinės problemos, kurios gali būti sprendžiamos naujame dešimtmetyje, yra siejamos su saugumu, kova su propaganda, kova su korupcija ir pilietinės visuomenės remimu. Ačiū. Uh, uh, Ačiū už jūsų nuomonę. Komisa, e, komentarai nėra patys optimistiškiausi, ypač dėl dviejų valstybių, tačiau aš visiškai pridariu jūsų išvadoms, kaip reikia tvarkytis su ta sudėtinga situacija. Dabar žodis mūsų e, kolegai iš Gruzijos, profesoriu Kakačiai, jums 12 minučių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, man didžiulė garbė kalbėti parlamente po mano bičiulio Sergejaus prezentacijos. Aš savo ruoštų pabandysiu susitelkti ties Armenija, Azerbaidžinu ir Gruzija, kitomis trijomis partnerystės valstybėmis. Pradžioje užduočiau savo ir visiems mūsų sustikimo dalyviams tokį klausimą, ką mums reiškia šis regionas. Regionas keičiasi, pietų Kaukazas e, buvo regionas, kuris tarsi atsirado sąmonėje dešimtajame dešimtmetyje. Tačiau dabar tapo neaišku, ar pietų Kaukazas yra rytų partnerystės paregionis, atskiras regionas, tai nauja rytų Europa, kažkokia pilkoji zona, apie kurią kalbama, taigi nelabai aišku, kaip jį suvokti, koks jis yra. Kalbant išsameu apie Pietų Kaukazą, po to, kai Gruzija pasirašė asociacijos susitarimą, net iki pasirašymo atrodė, kad regionas yra žlugęs. Na, turiu omenyje apie čia politinius dalykius, aš supratau, kad Dešimtame dešimtmetyje es norėjo čia formuoti vieną regioną ir ekonomiškai, socialiai situacija yra tarsi kitokia nei politiškai, bei politinė orientacija regione skiriasi ir tai apsunkina darbą regioniniu lygiu. Gruzija dėl akivaizdžių priežasčių laikosi Ukraina ir Moldovai artimesnės pozicijos, kitos dvi pietų Kaukazo valstybės e, kitaip žiūri į savo užsienio politiką. Kalbant apie demokratiją, pasirinktas uh, kitas kelias. 18 metais Armenijoje vyko revoliucija, aksominė revoliucija ir e, šalis bando sukti kitą kryptiminį iki šiol e, vykdomos reformos, tačiau teisės valstybėje išlieka problema korupcija, išlieka problema uh, Prasidėjo vis dėlto viešos diskusijos, tai yra tikrai gerai. Akivaizdu, kad tai puikia proga ES gilinti santykius ir aš asmeniškai manau, kad valstybės narės turėtų palaikyti reformas Armenijoje. Azerbaidžanas pastaruoju metu santykiai tapo labai toksiški tarp Azerbaidžiano ir ES. ES pagalba daugiausia yra techninė, humanitarinė, ekonominė ir energetinė. Azerbaidžianas mažiau domėsi es kaip partnerė demokratinėme reformų procese ar e, nerodo didelio susidomėjimo institucionalizuoti ryšius su es, o Baku daugiausia kalba apie viešosios administracijos reformą, taip pat apie energetiką, transporto infrastruktūrą. Na, suprantama, nes tokie jau formuojasi dvišaliai santykiai. Gruzija Gruzija išlieka vienu svarbiausių demokratinių reformų partnerių, bet yra ir problemų pastaraisiais metais demokratijos procese, 18-19 metais, turiu omenyje prezidento rinkimus, nepavykusią rinkimų įstatymo reformą, numalšintus protestus, taip pat polarizuojasi visuomenė asimetrinės, e, administracinių išteklių panaudojimas, taip pat ir e, televizijos žiniasklaidos situacija yra labai sudėtinga, beje. Kitais metais Gruzijos laukia didžiulis demokratinis išbandymas, e, rinkimai 20 metais, Azerbaidžiane po poro savaičių vyks uh, Taip pat rinkimai ten didelio proveržio tikėtis nereikėtų, tačiau po to, kaip pasisuks įvykiai po rinkimo Azerbaidžiane, reikėtų sekti situaciją. Kalbant apie ekonomikos vystimas ir priekybą, šios tris valstybės su ES santykius vyksto skirtingais lygmenimis. SEPA buvo pasirašyta tarp S ir Armenijos, įsigaliojo nuo 18 metų, tačiau tai nėra DCFTA. Taip pat Rusijos spaudimas trukdo gilinti Armenijai bendradarbiavimą su ES, bet tai nedaro didelės įtakos prekybai ir es išlieka Armenijos didžiausia prekybinė partnerė ir finansinės pagalbos teikėja. Azerbaidžanas bendradarbiavimas grindžiamas Azerbaidžiano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu. Azerbaidžiano nu, didžiausia priekybinė ir energetinė partnerė išlieka būtent ES, ar Azerbaidžianas šiai dienai tenkina 5 procentus ES dujų poreikio ir ES nori gilinti priekybinius santykius. Gruzija, jūs žinote, kad nuo 16 metų įsigaliojo DCFTA įgyvendinimas vyksta, tai labai brangus, sudėtingas, skausmingas procesas, yra teigiamų pokyčių, bet iššūkių lieka. Ypač kalbu apie standartų reglamentų, regl, reglamentų atsiprašau, patvirtinimą, dėl ko reikia apgailę stauti, nors abi pusės bando, tačiau 19 metų duomenys rodyda, kad nėra ES Gruzijos didžiausia partnerė, NVS valstybės išlieka 25 e, procentai, ES 22 procentai priekybos tenka, taigi lieka daug galimybių ir poreikių stiprinti priekybą tarp ES ir Gruzijos, kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, stabilumą ir saugumą. Jūs žinote, kad yra konfliktas dėl Kalnų Karabacho tarp Armenijos ir Azerbaidžiano ir tai tikrai kenkia regioniniam stabilumui, nes konfliktas nesibaigia, es vaidmuo čia be abejo ribotas ir čia es gali tik palaikomai vaidmenį atlikti, beje, Azer es Azerbaidžianą e, laiko e, pasiviu ir neaktyviu konflikto partneriu ir čia Rusija manipuliuoja situaciją bei dar labiau gilina saugumo problemas. Gruzija. Gruzijos saugumui ir stabilumui kenkia tas vadinamas sienų formavimo procesas. už viso to stovi Rusija, kuria yra okupavusi Abhaziją ir Pietų Osetiją, nors artimiausiais metais ši problema išlieka didžiausių iššūkių, vis dėlto e, Gruzija bando išlaikyti glaudžius karinius ir saugumo ryšius su Gruzija. Nuo 2008 metų yra misija bei gru, Gruzija yra nusiuntusi savo karių į įvairias misijas, į Malį ir kitur. Sakyčiau, čia didžiausias iššūkis susijęs su demokratija. Kadangi jau perinama prie rekomendacijų dalies, es reikia pasinaudoti svertu, kuris yra didžiausias ir stiprinti spaudimą gyvendinti demokratinius pokyčius. Čia ypač išskirčiau Gruziją ir Armeniją. Ateinantys metai yra Gruzijos demokratiniams pokyčiams esminiai. Tačiau įmanoma, kad situacija prastės, turiuomenį demokratiją, nes vidinė padėtis Gruzijoje nestabili, todėl reikia palaikyti Gruziją, nes neliberaliai nusiteikę regioniniai veikėjai kaip Rusija, Turkija tikrai nenori stiprinti demokratijos. Ekonominiai santykiai reikėtų e, padėti sujungti Kaspijos e, jūros baseiną su Europa, taip pat reikėtų toliau skatinti es teisės aktų ir standartų dėgymą, regioninis stabilumas. Čia e, bendradarbiavimas naudingas, bet kol kas neįmanoma e, ir nepavyksta sukurti ilgalaikio stabilumo. Gal reikėtų pagalvoti apie EP stabilumo paktą su Pietų Kaukazu. Be abejo, tai pareikalaus atskirų diskusijų, bet tokia mintis būtų įdomi. Taip pat Europai reikėtų išsaugoti regioninį požiūrį, tačiau taikyti jį pritaikytai atskiroms valstybėms galima žiūrėti į tai, kokiu iniciatyvų imtųsi ir Europos parlamentas, reikėtų stiprinti regioninę tapatybę. Čia reikėtų naujo gairių plano, kalbant apie Pietų Kaukazo regioninės iniciatyvas, reikėtų dirbti daugiau dvišalių pagrindų, burti jungtinės stebėsenos grubes, įtraukti čia pilietinę visuomenę, verslą, valdžios institucijas į jų darbą, tai būtų veiksmingiau. Taip pat es turėtų išnaudoti kiekvieną turimą svertą ir galimybę stiprindama demokratinės reformas regione ir ypač, ir ypač Gruzijoje, taip pat skatinti demokratijos vertybių plėtrą regione. Stabilumas svarbu, tačiau Reikia grįsti partnerystę demokratijos vertybėmis ir reformomis. Būtent to labiausiai reikia regionui. Baigdamas dar pažymėsiu, kad labai svarbu investuoti į viso regiono ir jo platesnio regiono demokratiją. Dėkui. Ačiū profesoriau už šių trijų šalių padėties apžvalgą ir už jūsų pasiūlymus. Dabar žodis 12 minučių poniai Sari. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai malonu būti čia šiandienos renginyje. Aš noriu padėkoti ankstesniems kalbėtojams už tai, kad pristatė dabartinę padėtį bei aptarė kai kuriuos svarbiausius iššūkius regione ir padarė tai labai e, iškalbingai. Aš norėčiau šiandien pakalbėti apie ateitį, ką toliau reikėtų daryti ir kaip reikėtų pritaikyti rytų partnerystės e, sistemą, kad ji padėtų atremti iškylančius, iškylančius iššūkius ir leistų pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Savo pristatymą. Savo pristatymę remsiuosi analizę, kurią parengėme praeisiais metais su kolega Sakijėru. E, ir norėčiau savo prezentacijoje kalbėti apie tris svarbiausias rytis, kaip priderinti rytų partnerystės e, programą kitam dešimtmečiui. Mano pasisakymo, mūsų analizės parengtos kopijos yra taip pat salėje, nes galima pasimti. Pirmoji sritis tikrai reikia atnaujinti E, mąstymo žemėlapius, e, analizuojant rytų partnerystę. Tas regionas kitoks nei prieš dešimtį metų, tai dinamiškas e, regionas, kuriame stebima įvairiausių tendencijų. Taip pat rytų partnerystę šalis reikia nustoti laikyti tikslinėmis valstybėmis arba rytų partnerystės programą kaip kažkokią labdaros programą bėgant metams daugelis tos partnerystės valstybių tapo tikromis partnerėmis ir jos neša konkretų indėlį į bendrą darbo atvarkę. Taip pat reiktų nepamiršti, kad rytų partnerystė naudinga ES valstybių ekonomikai. Jie atskleidžia galimybių ES verslui ir uh, sustiprina ES politinės pozicijas bei prisideda prie ES saugumo stiprinimo. Manau, kad visą tai turime daug konkrečiau pristatyti ir ES piliečiams, nes kažkodėl dažnai esame, mąstydami apie tai, įstrigę praeitįje. E, kitas svarbus aspektas. Trečiosios šalis, pavyzdžiui, Kinija, Turkija ir Persų įlankos valstybės e, labai sustiprino savo diplomatinę ir ekonominę veiklą rytų partnerystės valstybėse pastaraisiais metais. Tai reiškia, kad ES turi atsižvelgti ne tik į Rusijos vaidmenį regione, bet ir į kitų išorės e, įtakingų valstybių vaidmenį ten. Kartais trečiųjų valstybių E, vertybės ir darbo metodai netitinka ES vertybių ir metodų, tačiau bendrais bruožais e, aktyvėjantis santykiai su trečiosiomis valstybėmis didina e, partnerys, rytų partnerystės valstybių ekonominę atsparumą, o tai taip pat yra vienas iš mūsų siekiamų tikslų. Manau, kad galima e, kurti stipresnės partnerystės su panašiai mąstančiomis kitomis valstybėmis regione bei finansinėmis institucijomis. Yra tikrai daug erdvės geriau bendradarbiauti ir geriau koordinuoti mūsų politiką. Geras tokio bendradarbiavimo pavyzdys yra didžiojo septynetuko ambasadorių susitikimas Ukrainoje. Galbūt e, panašius renginius galima e, būtų organizuoti ir kitose rytų partnerystės valstybėse. Trečias aspektas. Vis stiprėja tarpusavio sąsajos tarp pietinės ir rytinės kaiminystės. Nemanau, kad e, kaiminystės, mūsų kaiminystės politiką reikėtų e, svarstyti kažkome, kažkokiame ne vakume Tai, tai neigiamas nulinės sumos žaidimas. ES turi taikyti 360 laipsnių e, apžvalgos požiūrį ir e, atremti iššūkius iš rytų ir iš pietų. Apie tai galėsime pakalbėti vėliau. Perinu prie kitos plačios ryties, kurioje reikia e, koreguoti politiką. Reikia E, tokio strateginio mąstymo, kad paremtume e, ir skatintume reformų procesus rytų partnerystės šalise. Reikia tą, e, tą, taikyti tam tikrus reikalavimus ir sąlygas, bet visų pirma reikia atitinkamai priderinti strategijas, kad atsižvelgtume į konkrečias kliūtis iškylančias kiekvienu atveju ir daryti tai lankščiai ir veikliai tai būtina, kad mūsų poveikis ateityje būtų didesnis. Pavyzdžiui, kartais e, šal, šalies politinis elitas, šalių politinis elitas e, vilkina kai kurias reformas ir ES turėtų gebėti taikyti išmanųjį e, išmaniuosius reikalavimus. Pavyzdžiui, daugiau lėšų skirti ak aktyvioms visuomenėms grupėms arba atskiroms e, apygardoms. E, Moldova yra tas atvejis, kur ES sėkmingai eksperimentavo taikydama šį požiūrį. Tačiau kai kada kitos, kai kurios visuomenės grupės nenori priima reformas ir įtariai vertina ES. Manau, kad reiktų bandyti tokiais atvejais bendrau, užmėgsti ryšius su tokiais. Į, į, į, į tokiamis įtariomis skeptiškomis visuomenės grupėmis. ES turi daugybę partnerių rytų partnerystės valstybėse. Pilietinė visuomenė buvo ir toliau liks e, vienu didžiausių sąjungininkų. Tačiau turime žvelgti plačiau, reikia aktyvesnių santykių su kitomis grupėmis, kurios būtų linkę paremti ES integraciją - jaunimu, e, šeivyje, verslo bendruomenė. ES galbūt galėtų apsi Mm, atidžiau apsvarstyti e, savo politikos socialinį poveikį rytuose. Jeigu reformos sukuria tik laimėtojus ir pralaimėtojus, e, net ekonomikos augimas e, neužtikrina regione stabilumo ir, ne, ir nepadaro žmonių laimingesniais. Reikėtų mąstyti apie iniciatyvas, kurios būtų naudingos paprastiems žmonėms, didžiumai žmonių konkrečioje šalyje. Pažangos stygių galima paaiškinti ir žinių trūkumų, taip pat patirties e, nebuvimu ar sąsajų, infrastruktūros jungčių nebuvimu. Uh, Spręsdama šiuos klausimus, es turi taikyti geresnę bendravimo strategiją, užmėgsti glaudesnius ryšius su verslo bendruomenė ir investuoti į jungtis bei infrastruktūros projektus regione. Ryšių, viešųjų ryšių strategijos turi būti pritaikytos e, šiam kibernetiniam amžiui. E, reikia strateginės komunikacijos ekspertų, kurie dirbtų ES delegacijose rytų partnerystės šalise. Reikia e, skleisti paprastą ir suprantamą žinę apie tai, ką ES veikia tose šalise ir e, kokios naudos tai atneša žmonėms. Taip pat reikia pagelbėti vietos verslui išnaudoti atsiveriančias galimybes ir e, stiprėjančių prekybinių ryšių naudą. Pavyzdžiui, Gruzijoje kaip tie partneriai galėtų veiksmingiau pasiekti ES rinkas, rasti partnerių ES, didinti savo konkurencingumą bei gebėti tenkinti ES reikalavimus. Manau, kad asocijuotos šalis turėtų prisijungti prie ES programų ir turėtume žengti žingsnius, kad glaudžiau jas įtrauktume ir kad jos galėtų vėliau tapti ES prekybos ir bankininkystės rinkos dalimi. Toliau infrastruktūra. E, gerai, kad prekyba su ES auga, tačiau regioninė infrastruktūra vos atlaiko dabartinį e, saveikumo lygmenį turime stiprinti rytų partnerystės šalių infrastruktūrą ir susijęti ją su ES infrastruktūra. Tai bus svarbiausia užduotimi kitą dešimtmetį. Ir trečia svarbia pokyčių, svarbi pokyčių sritis turime pripažinti tarpusavę priklausomybę saugumo srityje tarp ES ir mūsų rytinių partnerių. Dažnai daroma prielaida, kad saugumo bendradarbiavimas pasitarnauja tik mūsų partneriams rytuose. Pavyzdžiui, prieš dešimtmetį buvo labai įprasta manyti, kad Rusijos prievarta e, grindžiami metodai skirti tik rytiniams partneriams. Tačiau tai, kas vyksta, ką matome rytinėje kaiminystėje, tas pats perkelta ir į vakarus. Tai apima kibernetinius išpolius, e, trolinimą ir kitus reiškinimus. Saugumas, ypač kibernetinis saugumas, yra sritis, kurioje rytiniai partneriai ES turėtų dirbti daug glaudžiau. Manau, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir kovos su pinigų plovimu iniciatyvose. Tai galėtų būti mm, dvi sritis, kur galėtų plėtotis mm, ben, bendri daugia šaliai e, gilaus bendradarbiavimo projektai. E, reikėtų renkti bendras e, kibernetinės pratybas ir palaikyti kibernetinį dialogą su turiomis asociuotomis valstybėmis. E, tai dar nedaroma ir tai nemenka spraga. Svarbu, kad ES e bandytų užkardyti kelią galim, galimiems išpoliams, o ne veiktų tik jau po to, kai, jie, kai kas nors įvyko, nes tai e, daugiau kainuoja ekonominių ir saugumo požiūrių. Ir dar vienas dalykas - korupciją reikėtų suvokti ne tik kaip ekonomikos ir valdysenos ryties klausimą, bet ir kaip svarbu saugumo iššūkį. E, korupcija e, suteikia galimybę hybridinėms grėsmėms ir jas skatina. E, Ir tai susijęs su pamatinė saugumo koncepcija ir tai, mm, tai taip pat susijęs su rytų partnerystės e, atsparumo didinimu. Kova su korupcija turėtų apimti ir prevencinę inovatorišką strategiją. Ačiū. Ačiū, ponė Sari, už tai, kad kalbėjote apie ateities sisteminės partnerystės ateitį, taip mes išgyvensime kitus metus ir galiausiai e, turbūt tos valstybės taps ES narėmis. Nu, o dabar išklausykim Vilniaus nuomonės. Ponas Klaudijus Maniokas, ką kalbės apie rytų partnerystę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Iš tiesų, per daugiau negu dešimt egzistavimo metų Europos rytų partnerystė pasitvirtino kaip pagrindinė santykių su rytų ES kaiminėmis priemonė. Tos kaiminės priartėjo prie ES po 2004-2007 metų plėtros. Na ir kalbant apie jų aktyvumą santykius su ES ir tarpusavio priklausomybę, rytų partnerystė be abejonės yra sėkmės pavyzdys. Tačiau per pastaruosius dešimt projektų metų išryškėjo trūkumai ir dilemos. Dauguma tų trūkumų atsispindi, atspindi pačios ES problemas. Visų pirma, pažvelkime į rytų partnerystės politikos tikslus. Ar tai yra Europos vertybių skatinimas, pirmiausia, demokratijos, žmogaus teisų, teisės viršenybės, rytų kaiminystės europėjimo pagal taisyklės ir standartus procesas, o galbūt tai yra suverenumo, stabilumo ir kaiminystės ekonominės plėtros pavyzdys. Kaip tai yra siejama su ES kaiminių politiniais tikslais ir poreikiais? daugiau e, bendrumo tarp ES ir jos partnerių interesų ir poreikių yra e, pagrindinis kelias į priekį. Tačiau tai nėra savaime suprantamas dalykas, nes kartais tie interesai ir poreikiai vienas kitam prieštarauja arba ES trūksta to, kas labiausiai reikalinga rytų kaiminystiai. Ir ES kaiminėms labiausiai reikia to, ko ES negali suteikti, tai yra saugumo. Tai greičiausiai yra rytų partnerystės politikos didžiausias trūkumas. Jis palaipsniui buvo sprendžiamas per teisės viršenybės misijas, bet e, nors tai ir naudinga, to nepakanka. Rytų partnerystė e, pragyveno keletą prisitaikymo etapų. Daugiausia e, jie buvo teisingi ir sveikintini. Prisiminkime apie bendrasias politikos platformas, kurios priartino rytų kaiminės prie ES. Tačiau e, plėtros platformos pagrindų nebuvo suteikta pakankamai paskatų ES narystiai. E, buvusių uh, posovietinių valstybių kontekstas tam čia turėtų būti įvertintas. E, politika keitėsi, buvo silpninamos ambicijos, atsirado daugiau abipusiškumo ir e, kaiminystė buvo diferencijuojama. Nors pastarosios dvi tendencijos yra sveikinamos, e, tai nėra siejama su ambicijom. Tai nebūtų pasakytina apie ambicijas. Viskas turi būti realistiška ir tai turi būti daroma atsižvelgiant į ES trūkumus ir turimus išteklius. Ar kalbame uh, apie ES narystės perspektyvą kai kurioms rytų valstybėms? Tai turi būti įmanoma, bet tai turbūt negarantuos sėkmingo e, pasikeitimo galo. Uh, Vakarų Balkanai tai labai gerai pademonstruoja. Jeigu per daug sutelksim dėmesio į narystę, rezultatai bus priešingai negu tikimės. Greičiau reikėtų kalbėti apie teisingas priemonės ir teisingus resursus. Dėl diferenciacijos šiuo metu galėtumėm išskirti dvi valstybių grupės, arba gal netgi daugiau. Ir skirtingus rytų partnerystės tikslus bei priemonės. Viena valstybių grupė yra asocijuotosios rytų partnerystės valstybės, kurias su ES sieja vienas iš sudėtingiausių ir ambicingiausių, kada nors ES su trečiosiomis šalimis pasirašytų susitarimų ir bevizio kelia, be keliavimo sistema. Į tą grupę įeina Ukraina, Moldova ir Gruzija. Taigi tos trys valstybės yra asocijuotosios. Kita valstybių grupė be asociacijos sutarties yra Armenija, Azerbaidžianas ir Baltarusija. Tačiau Armenija yra pasirašusi sutartį, kuri yra labai panašiai asociacijos sutartį, todėl būtų galima ją traktuoti kaip tarpinę tarp šių dviejų grupuočių. Pirmojo grupė Ukraina akivaizdžiai išsiskiria dėl to, kad yra labai didelė, labai reikšminga ir be to ES joje labai aktyviai veikia. Tai yra vienintelė valstybė iš šešių, kurioje ES pradėjo vykdyti bendrą valstybės kūrimo projektą. Jis neapsiriboja tik tai suverenumo, stabilumo ir europėjimo tikslais. Pagalvokime apie tas grupės arba net valstybės ir ES e, suteiktus veikimo planus jiems atitinkamai. Pirmiausia, pradėsiu nuo dviejų valstybių, e, kurios skeptiškiausiai vertino ES pirminį pasiūlymą, turiu galvą Baltarusiją ir Azerbaidžianą. Tos valstybės yra suinteresuotos e, didinti tarpusavio priklausomybę nuo ES, Tai kai kuriuose zonose, pavyzdžiui, energetikoje Azerbaidžiano atveju e, ta tarpusavio priklausomybė yra labai didelė, todėl e, pozityviai vertinama yra Deliverables 2020 iniciatyva. Pagrindinis tikslas yra išlaikyti suverenumą ir stabilumą. ES yra reikalinga kaip atsvara santykiams su Rusija, Rusijos įtakai ir kitoms tarptautiniams e, veikėjams, tokiams kaip Kinija ir kitos šalis. Bet mes suprantame, kad abi tos valstybės siekia propaguoti ES vertybės, ypač demokratiją ir žmogus teisė. Čia ES susiduria su dilema. Ar toliau taikyti selektyvių veikimo metodą, siekiant užtikrinti suverenumą ir stabilumą, ar propaguoti ES vertybės, demokratiją ir žmogaus teisės visų pirma, e, rizikuojant prarasti bendrą įtaką. Dėl asociacijos pradėkime nuo priminimo, kad asociacijos sutartis yra svarbiausias ir sudėtingiausias ES susitarimas sudarytas tarp ES ir trečiųjų šalių. Iš esmės, tos sutartys yra labai ambicingos, galvojant apie teisės suderinimą ar suartinimą. E, mano įvardintos trys asociuotosios valstybės įsipareigojo įgyvendinti didelę dalį ES taisyklių, vadinamojo ky komunite. Tačiau išlieka dvi svarbios problemos susijusios su šia asociacija. Viena iš jų yra e, planas, projektas, kitas dalykas yra gebėjimai. Reformų mastas ir gylis, e, kaip reikalavimo iš atsijuocijų valstybių, kertasi su jų realiomis e, socialinės ekonominės plėtros galimybėmis. ES ir toliau tikisi, kad asociacijos sutartys tarnaus kaip projektas Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos modernizavimui Tuo tarpu ES teisino e, poreikis tose valstybėse yra abejotinas, žinant, koks tų valstybių, kokie tų valstybių reikalavimai šiuo metu yra. Antras dalykas, tos valstybės neturi gebėjimų įgyvendinti tas taisyklės e, nors tai ir būtų naudinga jų plėtrai, bet ES neturi pakankamai išteklių, kad toms valstybėms padėtų. Tolesnės rekomendacijos e, yra pagrystos ES strat projektu ir mano paties patirtimi. Visų pirma, realaus asociacijos sutarties įgyvendimo tyrimas pademonstravo, O tiesą sakant, to tyrimo dar yra atlikta nepakankamai, realiai nežinome, kas tose valstybėse iš tiesų vyksta. Ir nežinome, kaip taisyklės ir ES teisynas iš tiesų ten veikia. Taigi galime pasakyti, kad dabar jau tapo aišku, kad ES teisynas nėra asociuotų vyriausybių prioritetų pagrindinis, priori, e, pagrindinis uh, punktas. Ir tai yra suprantama. Yra žymiai svarbesnių poreikių. Pavyzdžiui, reikia atkurti valstybės pamatus, kaip Ukrainoje, reikia atkurti ekonomikos plėtrą, saugumą. Kol kas ES tas problemas sprendžia tik Ukrainoje. Mano paties atliktas tyrimas taip pat parodė, kad ES teisino perkelimas ir įgyvendinimas energetikos, transporto, aplinkosaugos ir daugelį kitų sričių yra nenuoseklus, tačiau vis tik jis vyksta sklandžiau negu tikėtasi. Iš esmės taip yra todėl, kad vyksta neformalus asociuotojo sutarties pakoregavimas e, yra stengiamasi sumažinti įsipareigojimų mastą, prisimtų įsipareigojimų mastą ir ES atrodo tyliai su tuo sutinka. Tai yra palankus reiškinys, nes taip yra sumažinama teisės derinimo našta. Tačiau tai yra diskreciškai atliekama ir nėra vadovavimas jokių projektų. Todėl atsiranda neiškumų dėl to, kaip ateityje uh, bus reglamentuojami santykiai tarp skirtingų visuomenės veikėjų, tokių kaip pilietinė visuomenė, verslas, investuotojai. Mūsų moksliniai tyrimai taip patvirtina, kad ES teisynas suteikia nedaug įgaliojimų pilietinės visuomenės aplinkosaugos grupėms, bet to e, įgyvendinimo lygmenių e, matomas silpnas, matomi silpni administraciniai gebėjimai. Ir e, interes, egzistuoja pelno siekiančių interesai. Tai yra du faktoriai, kurie vienas kitą sutvirtina. ES keliamos sąlygos uh, pasiteisina tik tai ribotam reformų skaičiui, kuris yra tiesiogiai susijęs su valstybės egzistenciniais interesais, pavyzdžiui, Ukrainoje dujų sektoriaus reforma tokia yra. ES taisyklių įgyvendinimas taps bėgant laikui tik dar sudėtingesnis. Todėl šiame kontekste panašu, kad ir ES taisyklių įgyvendinimas asociuotose sutartise ir sąlygų įgyvendinimas taps tik tai uh, E, mm, svarbių popieriuje, tai bus tik tai deklaratyvios formos, todėl e, mes turime labai greitai su tą grėsmę susidoroti. Taigi, kokios galėtų būti rekomendacijos? Visų pirma, jos yra susijusios su saugumu, kaip aš jau sakiau, turime daryti tai visomis įmanomomis priemonėmis, bet aš dabar suteiksiu dėmesį asociaciją. Žinoma, reikia tęsti e, tolesnio, tolesnių santykių su nesociuotomis valstybėmis stiprinimą ES turėtų rasti strateginių ir geopolitinių interesų tai padaryti. Būtina e, prioritetais išskirti valstybės kūrimą ir jos ekonominę plėtrą. Pirmiausia, turime skatinti tiesioginės užsienio investicijas. ES taisyklių perkelimas ir gyvenimas, ypač gyvendinimas, brangiai kainuoja ir reikalauja e, labai tvirto ekonominio pagrindimo. ES gali suteikti tokį ekonominį pagrindimą, inicijuodama bendrąją ekonominę erdvę, e, atverdama paslaugų sektorių, kuris galėtų įtraukti ES, Vakarų Balkanus ir tris asociuotas valstybės. Man atrodo, kad tai iš esmės e, leistų įgyvendinti labai daug svarbių tikslų ir asociacijai ir tie santykiai būtų pagristi ekonomiškai. Ta dar, kad galėtume ES taisyklės iš tiesų įgyvendinti, ES e, turėtų siekti formalesnio ir sisteminio asociacijos sutarties koregavimo. Ačiū. You, sir, uh... Ačiū už Jūsų pasisakymą ir už Jūsų nuomonę, kaip jau žadėjau diskusijų pradžioje Mes esame pakvietę ir daugiau svečių, ponę Einhorst ir Maternova. Jos padės mums e, padiskutuoti apie ekspertų nuomonę. Ir iš karto suteiksiu žodį poniai Eichhorst. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū mūsų prelegentams, labai ačiū, kad pakvietėte įspūdingos prezentacijos, atsiprašau, kad kiek pavėlavau. Tikrai naudinga išklausyti jūsų, išklausyti jūsų rekomendacijų tai skirtų man ir Katerinai, džiaugiuosi, kad kartu čia esame šiame posėdėje daug minčių, tai tikrai puiku ir naudinga labai naudinga išgirsti tokių minčių. Man ypač patiko ponios Sari e, bandymas pažiūrėti į situaciją kitaip, pasaulis nepalaujamai keičiasi ir tas akivaizdu žvelgiant į mūsų rytų partnerės. Aš penkias mintis norėčiau išsakyti, manau, suspėsiu pagal tiek, kiek man skirta laiko. Uh, vyksta viešosios diskusijos, tuo pat metu atšventėme partnerystės jau dešimtmetį. Daug padaryta, daug pažangos bendrai dirbant su atskirais partneriais ir kalbant apie visą rytų partnerystę. Visais lygmenimis yra dinamika santykiuose tokia, kokios dar anksčiau nebuvo. Aš esu viena iš tų uh, kuri tiki, kad reikia daug daugiau dinamikos diplomatijoje, įsitraukime, aktyviuose darbuose, to ir sieks e, išorės veiksmų tarnyba ir vyriausiasis įgaliotinis parlamente ponas Borelis bent jau porą kartų gerbiamiams nariams pažymėjo, kad teiks prioritetą rytų partnerystiai bei yra pasiryžęs dirbti su visomis šešiomis partnerėmis visais įmanomais lygmenimis. Daug kas padaryta įvardinti susitarimai ir pažanga, tuo pat metu žinome, ką dar reikėtų nuveikti. Tuo pat metu mums reikia įgyvendinti tai, kas jau pasiekta, o to pasinaudojant stiprinti ne tik ekonominį bendradarbiavimą, bet ir politinio asociavimo procesą. Aš sureaguosiu ponios Sarė mintį, Jūs paminėjote daug gerų dalykų, į tą tikrai atsižvelgsime, rengdamėsi būsimajam viršūnių susitikimui. Tuo pat metu egzistuoja ir politinis svarbus lygmuo, aktyvesnis politinis darbas visais lygmenimis mūsų e, misijų vadovai sostinėse dirba Tikrai kitaip nei prieš dešimtmetį tas politinis darbas daug aktyvesnis, kas yra labai svarbu ir aišku bendradarbiavame su valstybėmis narėmis ir čia Lisabonos sutartis duoda daug galimybių. Vyko e, pastaruoju metu bent porą politinių krizių atskirose valstybėse partnerėse bei matote, kaip mes bendromis jėgomis sugebėjome bent jau šiek tiek sušvelninti padėtį atskirais atvejais ir kai kuriais netgi pateikti atskirų patobulinimo pasiūlymų. Katerina puikiai išmano situaciją vietoje, vis dėlto mums reikėtų daug geriau išnaudoti turimas galimybes. Taigi esame aktyvesni, mes turime darbo pagrindą. Nebūtume tiek pasiekę be jo, Mes sukūrėme tikrai puikų, stiprų ir stabilų bendradarbiavimą pagrindą su visomis šešiomis valstybėmis. Tuo pat metu mes matome, kad visa tai duoda naudos ir piliečiams. Šį e, aspektą vyriausias įsigaliotinis visuomet pabrėžia savo pasisakymus ir darbuose. Išvelgdami į pasiekimus, į tą tikrai puikų konsultacijų etapą praėjusiais šešis mėnesius vyko puikus struktūrinis dialogas, pilietinė visuomenė, vyriausybė, suinteresuotosios pusės, jūs visi aktyviai dirbote, o dabar mes bandome visas šias mintis apjungti ir e, baigsime darbus iki viršūnių susteikimo, jis planuojamas birželį. Tas e, procesas iš apačios į viršų mums nepaprastai naudingas. Aišku, aš negaliu konstatuoti politiką sėkmingą ar ne, tą turi padaryti patys regiono žmonės, bet mes jau esame parengę dirbą, išpūrenę ir tuo reikia pasinaudoti. Darbo tvarkė po 20 metų, tam ir skirtas šiandienos susitikimas. Paminėti apjungti visi arba beveik visi svarbiausi elementai, tuo pat metu mm, kai kurioms valstybėms narėms yra atskiri jautrus dalykai. Čia mums reikia vienybės, tarp visų 27 valstybių narių reikia įtraukti ir nacionalinės e, pozicijas, reikia dirbti su nacionaliniais parlamentais, kad pozicijos taryboje ir parlamentuose dėrėtų. Čia, aišku, dar reiks padirbėti iki viršūnių susitikimo įtraukimas, diferencijavimas, visa tai buvo paminėta, tai nenoriu kartotis. Akivaizdu, kuom gali pasinaudoti mūsų partneriai per viršūnių sustikimą dėl sektorinio požiūrio. Aišku, mums reikia dar žiūrėti, kaip naujosios komisijos prioritetai dėrės su naujaja darbo tvarke. Yra daug dėmesio skaitmeninimui, klimatui Aišku, kad ir šios temos taps uh, svarbiomis bendradarbiaujant su mūsų partneriams. Tai tiek ir ačiū už kvietimą. Dėkui, ponė Maternova. Dabar žodis jums. Ačiū, ačiū už kvietimą. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad tokios diskusijos vyksta. Didžiulis ačiū mūsų prelegentams. Pono Manioko kalba e, mane ypač sužavėjo, aš galiu pritarti daugeliu išsakytų jo minčių ir pamastymų. Nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo po invazijos į Gruziją 2009 metais, tuomet politinis kontekstas buvo visiškai kitoks. O šiandien minėsime pirmąjį bendradarbiavimo dešimtmetį, prasideda antrasis, politinis kontekstas tikrai netapo paprastesnis, sakyčiau, priešingai. Geopolitinis E, paveikslas keičiasi, keičiasi galios vektoriai. Būtent dėl to mes regime tokį tvirtą pasiryžimą taryboje, parlamente ir valstybėse partnerėse tęsti pradėtą politiką, kadangi politika gali duoti didžiulę naudą, ką jau minėjo Angelina. Reikia, aišku, pasižiūrėti, nuo ko pradėjome, kur esame, ką pasiekėme. Nenoriu gilintis į atskirius projektus, tiesiog keturios mintis apie tai. Mes turime tris asocijuotas valstybės ir tai susiję, aišku, su šio statuso iššūkiais bei akivaizdus ryšys su ES bei tas ryšys yra per labai sudėtingus susitarimus. Ir sudėtingumas yra pačio aukščiausio lygio. Na, dažnai buvo pasitelkta geriausio požiūrio, o ne didžiausio tinkamumo požiūriu. Mes e, turėjome sustarimus, kurie nebūtinai yra idealiai priderinti prie kiekvienos valstybės poreikių. Tuo pat metu kontekstas tikrai buvo nevienodas, sustarimai tarsi buvo įžanga į stojimo procesą, buvo viltasi, kad pradėta, pradėsime nuo tokių sustarimų, įstatymų keitimų ir tai leis žengti kitą žingsnį link narystės. Na, čia yra tas pats, kai pasirašai sutartį, pavyzdžiui, kreditinės kortelės ir yra daug smulkių šriftų prirašyta, tai nebūtinai tą pasigilini ir e, tos e, smulkmenos liko pamirštos, koncentruota tik į tai, kas svarbiausia. Tačiau mes e, sugebėjome tą sudėtingumą kompensuoti. 3-4 pavyzdžius pateiksiu Kaip tą padarėme, Ukrainos atveju buvo ir institucinis požiūris pasitelktas. Pirma, dėjome didžiulės pastangas, kaip per, per pastarai penkmetį pagalbą perorientuodami nuo projektų į paramą išsamioms valstybių reformų programoms. Tai vyksta sistematiškiau valstybėse turinčiose asocijuotojų statusą, kitose gal ne taip intensyviai, bet netgi Azerbaidžiane ar Baltarusijoje – mes kalbame apie reformas. Pavyzdžiui, Azerbaidžiane kalbame apie ekonomikos diferenciaciją, Baltarusijoje dirbome ties e, valstybinių įmonių reformą pati pradži, pačią pradžią bandome inicijuoti, kalbame apie ekonominės platesnės reformas, o kalbant apie Gruziją ir Ukrainą, mes padėjome iškelti pačią reformų ambiciją. Ir, kaip sakote, pona Manio, kai to, tie įstatymų pakeitimai nėra patys aktualiausi toms valstybėms ar jų žmonėms ir mes orientuojamės į aktualiausius dalykus - decentralizacija, energetinės transformacijos, kitos reformos Taigi mes keičiame savo požiūrį nuo, nuo projektų link pagalbos reformoms ir transformacijai. Antra mintis - stipresnis santykis su moksliniais institutais, pilietinė visuomenė. Viską perkeliame į visiškai naują lygį. Taigi remiame tas reformas palaikančias jėgas. Mes čia keičiame pačią savo taisyklės, savo biurokratiją. Uh, bandome įveikti ir teikiame pagalbą net ne tik tiems, kuriems e, tarsi iš pirmo žvilgsnio turėtume ją teikti, bet bandome įtraukti ir daugiau veikėjų. Trečias pavyzdys tiek buvusi, tiek esama komisija yra pasiryžusi investuoti gausybę lėšų, kad pritrauktų uh, tarptautinę finansinę bendruomenę ir institucijas. Mes dedame tikrai didžiulės pastangas šiuo tikslu, mes bandome dirbti su jomis per juos, bandome su jų pagalba ir bendromis jėgomis stiprinti reformų darbo tvarkę tose valstybėse, taigi tai trys didžiuliai žingsniai. Ir tie e, Rygos prioritetai, 20 tikslų iš atskirų keturių sričių buvo tikrai puikus pagrindas šiems pasiekimams. Kalbant apie Ukrainą, jau užsiminiau, mes žengėme žingsniu toliau, mes turime Ukrainos palaikymo grupę, tai yra unikali specialioji darbo grupė, sukur vienintelė tokia, ne es valstybei nariai skirta. Ši palaikymo grupė eksperimentavo su visomis šiomis iniciatyvomis, kurios buvo perkeltos po to į kitas valstybės. Taigi visiškai pritariu jūsų pasisakymai, kad iš pradžių buvo viskas tarsi grįsta per įstatymų pakeitimus, kas nebuvo aktualu toms valstybėms ir mes sugebėjome nutolti nuo to požiūrio ir pakeisti uh, visą tai mano minėtais dalykais, aš apie tai net straipsnį esu parašęs ir galėsiu jums kopiją pasiūlyti. Taigi, ko šis požiūris pasižymė, buvęs komisaras mėgo kartoti, kad esame toje pasaulio dalyje, kuri pasižymė didžiuliais valiutų sviravimais, valiutų kurso sviravimais. Mes ketvirtadalį paramos MVI pastaruo metu jau teikiame vietos valiutą. Kitas pavyzdys, pratesant puikia Andželinos mintį, būtent kaip turime viską suderinti su naujaisiais komisijos prioritetais žalesis kursas, tiesą sakant, jau aktyviai yra įgyvendinimas, yra investicijos į, į energijos taupimą, į vietos infrastruktūrą ar e, vandentiekį ar kanalizaciją, vandenvalą, investiciją į viešąjį, visuomenį, atsiprašau, transportą ir mes tą darome ilgokai, ne tik pastarosius trejus ar ketverius metus. Taigi visa tai gerai dera su naujaja geopolitinė komisija. Galvojant apie ateitį, apie tai, kas mūsų laukia, vyko sėkmingos, kaip sakė Angelina, viešosios diskusijos, O galvojant apie ateinantį dešimtmetį, galvokime apie atsparumą. Ši koncepcija naudotina tikrai visose mūsų bendradarbiavimo aspektuose. Biovairovė, tai yra aplinkos atsparumas, energetikos atsparumas, tai yra energijos taupimas Ukrainoje. Jeigu uh, Ukraina turėtų energijos taupimo standartus bent jau minimalius ES, tai importo, du importo situacija keistusi iš esmės. Ekonominis atsparumas, atsparumas hybridiniams pavojams, taigi atsparumas, kaip ir visuomeninis atsparumas, yra savoka aktuali visoms bendradarbiavimo sritims ir į atsparumą reikia daug investuoti, aišku, valdymas, teisės viršienybė, daugiau demokratijos, reformos šia kryptimi, tai yra darbai, kuriems turėsime skirti daug energijos. Baigdama norėčiau pažymėti, kad vyksta ilgos diskusijos, taip pat ir apie, ar reikia diferencijuoti, ar visus apimti, Mes dirbame su praktiniais dalykais komisijoje, todėl pažymėčiau štai ką. Rytų partnerystė yra plati koncepcija ir dalis es kaiminystės e, politikos. Tai apima tiek rytus, tiek pietus, yra regioninė dimensija, yra dvišalė dimensija. O kalbant apie dvišalę dimensiją, tas e, pritaikytas požiūris egzistuoja ir skiriasi darbas su atskiromis valstybėmis. Mes tikrai neižvelgėme, kalbant apie praktinę pusę, prieštaros, kad turime iš vienos pusės rytų partnerystę ir šešias valstybės, o iš kitos pusės m, mm, konkretų darbą su atskiromis partnerėmis, tai yra jau dvišalio pagrindo darbai ir per juos mes pritaikome požiūrį bei viską ir pristaikoma prie situacijos užmojo masto bei partnerių pageidavimų. Baigdama, dar dvi mintis išsakysiu. Labai ačiū Europos parlamentui už palaikymą. Dėkui tiek visam parlamentui, tiek atskiriams nariams. AFET nariai ir kitų komitetų nariai mus labai remia negaliu nepaminėti mūsų gero bičiulio pono Kubiliaus, kuris e, vadovauja nesiniai sukurtam rytų partnerystės forumui, tai yra nepaprastai naudinga iniciatyva ir tai padeda stiprinti mūsų strateginę komunikaciją, kaip kai kas iš jūsų minėjo, kad šioje srityje mes nepasirodome kaip pavyzdiniai mokiniai, nebūtų breksito, jeigu būtume dirbę Kitaip mes investuojame į tai, bandome parodyti, kokia yra naudinga mūsų pagalba. Mes a, e, turime netokį savo europinį kaip ir prekė ženklą EU4, EU4 energetika, S už e, aplinką ir taip toliau. Turime suvokti, kad nedirbame neutralioje aplinkoje mes turime kovoti su gausybė dezinformacijos. Labai ačiū dar kartą parlamentą už jūsų dėmesį ir darbus. Ačiū. Kolegos, noriu padėkoti už galimybę išklausyti suteiktos informacijos. Dabar galimybė aptarti tas idėjas, siūlymus dėl ateities iš e, rytinės partnerystės valstybių sostinių, iš ES valstybių sostinių bei e, iš komisijos atstovų. Tai tikrai e, penas pamastymui ir taip pat dabar yra galimybė komiteto nariams pasikeisti nuomonėmis. Ir dabar galimybė pasisakyti nariams visų pirma ponas Michael Galer. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems svečiams už vertingus pasisakymus. Pritariu daugumą išsakytų komentarų. Manau, kad mums politinėje diskusijoje reikia išeiti iš e, patogių salių ir mm, žvelgti plačiau, taip pat ir nacionalinių sprendimų prieimimo lygmenių. E, nes tos šalis pasikeitė, ypač per pastarąjį dešimtmetį. Sunku net įsivaizduoti, planuojant kitą vadovų susitikimą, kad galėtume tikėtis, siekti rezultato, kuris nebūtų pakankamai plataus užmojo ir kad tai būtų tik praėjusių metų sprendimo pakartojimas. Manau, kad tai turi būti mūsų atspirties taškas. Kitas dalykas. Kaip, sie, kaip užtikrinti, kad visa tai toliau tinkamai vystytus ir būtų pritaikyta kiekvienos konkrečios šalies poreikiams. Mes daugelį me, e, dešimtmečių taikome monė metodą. Žengėme kitą žingsnį tada, kai pribręsta jis. Taip pat e, turime ir toliau e, priderinti viską prie kiekvienos šalies poreikių. E, Dar vienas dalykas, nelengva e, įtikinti 27 valstybės vien balsiai pareikšti, kad atveria, kad jos atveria narystės perspektyvą kam nors. E, nenorime būti nebrandus, tuo pat metu reikia vien balsiško sprendimo. E, minėtos programos turi būti visapusiškos, mums reikia ir visapusiškų reformų proceso, būtent tokių ir siekiame. Ir de facto tos šalis e, gali e, progresuoti greičiau, arba bent jau turi tokį potencialą, be, be būtinybės jas žymėti kažkokiamis etiketėmis. Kreipiuosi į kolegas. Ar pažva, pažvelkime į kandidates valstybės, ar tapimas kandidate automatiškai ją privartina prie ES, kaip su Turkija, su kuria stojimo dėrybos prasidėjo labai seniai, bet ar tai jį priartėjo prie ES? Žinoma, kad ne. E, kaip su Makedonija, jeigu ji e, būtų tapusi e, šalimi kandidatė 2005-aisiais ir net jeigu nebūtų tapusi Šiaurės Makedonija, kaip būtų, ar, ar tikrai dabar dėrėtųsi? Svarbiausia, kalbant apie tas valstybės, susitelkti ne į formalų į jų statusą, bet apie galimybės daryti pažangą konkrečiai žengti priekin. Ir vertinant de facto situaciją, kartais matome, kad tos šalis vis labiau ekonomiškai dėl savo infrastruktūros, dėl, dėl, dėl kitų jungčių galėtų tapti e, mūsų partnerėmis, be kurių negalime apsieiti, kad kažkada, kažkurio momentu galėtume pareikšti, štai tos šalis gali tapti uh, E, šalimis kandidatėmis. Tai yra svarbiausia mano mintis. Taip, taip pat kalbant ir apie tuos stambius projektus, kurie apima visuomenę. Ypač svarbu glaudžiai traukti pilietinę visuomenę, e, gyvendinant atsparumo projektus. Man patiko ponios Sari mintis. Atnaujinkime savo mąstymo žemėlapį ir tuo pagrindu nuspręskime, kas svarbiausia bus per kitą dešimtmetį. Iš tikrųjų, jūs teisus. Kalb, kalb, kalbėdamas apie e, potencialią narystę, ačiū už tai, bent kad jau už tai užsiminėte, nes tai turėtų būti mūsų diskusijų dalis. Ponas Kubilius toliau. Ačiū. Labai ačiū visiems e, kalbėtojams už prezentacijas, kurios buvo tikrai labai vertingos žvelgsiu į ateitį. Manau, kad labai tinkamas žodis, kalbant apie tai, yra atsparumas. Tačiau, kai gilinuosi į šį klausimą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, e, kad reikia nepamiršti tų valstybių visuomenių psichologinio atsparumo. Man labiausia rūpi štai kas, kaip išlaikyti ne tik poli, politikų motivaciją, bet ir visuomenės motivaciją toliau siekti reformų, kurios tikrai yra reikalingos. Lengva pasakyti, kad darykite reformas, gyvenkite reformas ir gyvenimas pagerės. E, Netaip paprastai yra įtikinti žmonės. Žmonės E, nagrinėja kaimininių regionų patirtį. Ir sutinku su ponu Vaicehovski dėl to, kad dėl tam tikrų geopolitinių e, sumetimų vengiame didžiulio skaičiaus šalių kandidačių. Tačiau e, kaip padėti toms šalims, kita vertus, kaip su to psichologiniu atsparumu, kaip įgyvendinti visas tas reformas, jeigu Tarkim, e, vidurio Europos patirtis buvo labai sėkminga dešimtajame dešimtmetyje. Mūsų, kas buvo mūsų atsparumo motivacija, kas, kas palaikė mūsų motivaciją, ta labai patraukli narystės perspektyva. Tai vienas dalykas jeigu vertinsime ES pastarųjų 30 metų patirtį, tai vienas patirties momentas - tai vidurio Europa ir centrinė Europa, <clears throat> toliau Balkanų regionas, kuriame buvo problemų, bet nežiūrinti tai, viskas buvo gerai, o rytų partnerystės šalių atveju jos norėtų, kad, kad tai būtų pritaikyta ir joms. Galbūt reikėtų pasitelkti vakarų Balkanų žargoną terminiją, kalbant su rytų partnerystės šalimis. Minėti tai. Turime patirties vakarų Balkanuose, perkelkime tą patirtį į rytų partnerystės regioną. Aš labai atidžiai klausausi e, ir, ir, ir, ir nagrinėjo jų reakciją. Jeigu pamatysime, kad vakarų Balkanų regiono patirtį galima perkelti rytų partnerystės regionui, galbūt pamatysime, kad, tai, kad jie tai priims kaip, kaip gerą postumį eiti priekin. Man, man atrodo svarbiau e, pasirūpinti tų šalių psichologiniu atsparumu, nes reformas įgyvendinti netaip paprasta, žmonės pavarksta nuo jų. E, ypač jeigu jie nepamato greitų rezultatų. Ir jeigu nėra kažkokio tai premijos, kažkokios, kažkokio mm, apdovanojimo už, už tą vargą, sudėtingiau yra. Galbūt taip pat reikia adaptuoti terminus, kuriuos naudojame, kalbėdami su tom šalimis. Ir dar turiu klausimą, galbūt. Uh, komisijos atstovai atsakys, kas nutiko plėtros metodologijai, taip vadinamai. Kaip suprantu, reikia, kad taryba priimtų sprendimą, e, tai buvo Šiaurės Makedonijos ir Albanijos atveju, yra e, dokumentas prancūzų kalba apie tai, kaip tai galėtų įvykti, kokiu būdu tai galėtų įvykti. Ir tai, bet iš esmės reiškia, kad keičiasi mūsų diskursas pokalbėje su rytų partnerystės šalimis. Toliau žodis ponui Marijanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atidžiai klausiausi visų šešių kalbėtojų Ir aš pritariu ponios Sari komentarams, kad praėjo dešimt metų kontekstas, mąstymas pasikeitė, atsirado naujų veikėjų. Jei vertiname Vokietijos ar, e, atsiprašau, e, Kinijos aktyvumą arba Baltarusiją, mane, šiek, mane tikrai nustebino tai, kad niekas iš jūsų neužsiminate apie e, ekonominę Eura ir Eurazijos, e, ekonominę Eurazijos sąjungą. Juk E, yra bandymų bendradarbiauti, e, galbūt ne ES, su nesu ES, bet tame bendradarbiavime dalyvauja bent e, kelios valstybės - Baltarusija ir Armenija dalyvauja, o Moldova yra asocijuota narė. Taigi, tai yra nau, nauji veikiai, juos reikia, nauji veiksniai, tai jūs reikia atsižvelgti. Taip pat, štai koks klausimas. Ar nebus taip, kad iš vienos karikatūros peršokame į kitą? Vienas iš kalbėtojų kalbėjo apie Rusijos. E, Rusijos įstrigus status, šaldytus konfliktus, ar kalba eina apie tam tikrus regionus, tam tikrus gyventojus. Ir pirmasis kalbėtos diskusija iš APP sakė, kad reikia eiti prieki, kad reikia e, narystės perspektyvos. Tačiau e, ko nori gyventojai. Nori gėlesnio ekonominio gyvenimo, daugiau saugumo. Antras dalykas, pernelik dažnai. E, pernelik džiaugiamės kai, pirmaisiais po, pozityviais ženklais, kai buvo Moldovos atveju. Aš apie tai gird, išgirdau čia, šioje salėje, bet praėjo pusė metų ir paaiškėjo, kad Moldovoje išriškėjo du klanai, kurie likvidavo trečią. E, tačiau e, plenarinių posėdžių salėje, klausydamasis pasisakymų, tą temą, man susidariu įspūdį, kad egzistavo vienpusis požiūris. Taigi, dar kartą pakartosiu, ką darysime su Eurazija ir ekonominiais santykiais su ta bendryje, kaip su pono Lievo kalba. E, lapkričio 23 per e, Azerbaidžiano televiziją, kuris sakė, kad ES e, išnaudoja šalis, žvelgia į Turkiją. Jis, ir jis iškėlė viešai pasikla, iš, išsakė klausimą, ar mano šaliai reikia ES? Ne. Atsakė, jis pats atsakė. Sakyčiau, kad yra du šalių blokai. Vienas, kurių, vienas blokas, kurių santykiai artimesni - Armenija, Baltarusija, Moldova. Jos yra arčiau Eurazijos ekonominės sąjungos, o kitos yra arčiau Europos sąjungos. Ir dar pora valstybių ieško savo kelio priekin. Ir mano išvada būtų tokia. Ar įmanoma ekonominė gerovė ir saugumas be narystės ES. Ar yra tas trečiasis kelias pritaikytas, sukurtas, e, ku, ku, kurį, kuris e, išsirutulioja atsižvelgiant į istoriją, o nebūtinai atsižvelgiant į gyventojų norus? Galiausiai aš pirmininkavau Prancūzijos Ukrainos ryšių grupiai Prancūzijos parlamente. Ir Ukrainos premjeras tuometinis man pasakė, kad e, mes. E, Kad, kad, kad grėsia katastrofa, nes ES pozicija skaldo santykius su Rusija. Ar nebūtų galima siekti partnerystės, juk nenorime kažkokio taip kvazi politinio karo, kad jis pasikartoto. Ačiū ir toliau ponas Bazesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti visus kalbėtojus, kurie pristatė rytų partnerystės šalių padėtį ir padarė tai labai profesionaliai. Jie pasistengė mums padėti susidaryti aišku vaizdą apie rytų partnerystės padėtį. Rytų partnerystė e, svarbus istorinis momentas toms valstybėms, kurios e, nustojo būti Sovietų sąjungos dalimi. Tai buvo galimybė toms šalims išlikti arba išlikti kontroliuojamoms Maskvos, arba pasirinktis vakarietišką sprendimą Europos Sąjungą. Pasiekta pažanga yra neįtikėtinai didelė tų šalių. Ir svarbiausias aspektas yra tai, kad rytų partnerystė iš politinės perspektyvos joms suteikia galimybę E, eiti vienu arba kitu keliu. E, trijų partnerystė veikiausiai ateityje nefunkcionuos ir politikai bandys e, stumti link vieno ar kito apsisprendimo arba, pa, arba pa, pasilikti muitų sąjungoje su Rusija arba tapti anksčiau ar vėliau ES narėmis. problema, su kuria susidurėme, mano nuomonė, yra ne tiek tas faktas, kad, pavyzdžiui, Moldovos ar Ukrainos žmonės nenori, ko jie nori. Problema yra tai, kad mes jiems nepasiūlome aiškaus sprendimo ateičiai. Dabartiniu momentu Moldovos gyventojai, pavyzdžiui, ir yra klaidinami partijų, nes vienos partijos teigia, kad šalis turi būti muitų sąjungoje su Rusijoje, o kita partija pasisako už Europos, e, sus, susisėjimą su Europos sąjunga, bet niekas nepalaiko to siūlymo. Maskva kalba apie sienas, o ES sako, kad dabar nelaikas kalbėti apie integraciją į ES. Tačiau gal, gal ir nebe pagrindo, nes yra dislokuotos Rusijos pajėgos aplink. Tačiau svarbiausias jiems suteikti ateities perspektyvą. Ar Moldova taps ES nare po 50 metų? Neritoj. Ar ne? Ar galime jiems suteikti aišku ateities vaizdą ar ne? Nes kitaip tie žaidimai tarp Maskvos ir Briuselio ir toliau iš, išlaikys neaišku, neaiškę situaciją šalyje. Ponas Jordanov toliau. Благодаря, господин председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Rusija daro didelę įtaką rytų partnerystės valstybėms ir per propagandą e, ir per korumpu, bando korumpuoti politinį elitą. Be abejonės, korupcija tose valstybėse yra Rusijos produktas. Tų valstybių ekonomikos elitas turi santykius, palaiko santykius su Rusija, o ne su Europos Sąjunga. Rusija teikia ginklus ir vykdo visapusišką kontrabandą. Visą tai tik stiprina Rusijos įtaką ir propaguoja Rusijos interesus regione. Todėl E, tų valstybių piliečiai yra klaidinami ir greta ekonomikos sunkumų pasiduoda jie e, tai raudonųjų propagandai. Per tai yra formuojama politika. Be to, tų valstybių politikai netarnauja savo šalių ir savo žmonių interesams. Jie siekia tik savų interesų ir tie savi interesai e, patenkinami tik pasitelkus Maskvą. Pilietinės visuomenės organizacijos neturi jokių galių e, prieš santykiuose su savo politikais ir galios tarnybas, todėl susiformuoja tam tikras užburtas ratas. Ką būtų galima padaryti? tos, tų dilemų e, ne jokios programos ar procedūros neišspręs. Tas dilemas e, bus galima išspręsti vienu smūgiu. Reikia novatoriškų metodų, novatoriškos politikos. Ir aš visiškai pritariu kolegoms, kad Mes privalome kalbėti suprantamą kalbą. Labai aiškiai turime išdėstyti, kad e, ateityje galbūt tos šalis galės tapti ES narėmis. Rytų partnerystė kaip formatas išsieikvojo. Reikia aiškiau apibriežti europietišką perspektyvą. Ir tam valstybės reikia diferencijuotai traktuoti. Visų pirma, mes turime akcentuoti europietiškas vertybės. E, be abejo, e, Moldava ir Ukraina e, tuo požiūriu yra veiksmingos valstybės. Rusija turėtų E, nusileisti ar suvokti, kad europietiška perspektyva toms valstybėms yra įmanoma. Jau artėjau prie išvados. Rytų partnerystės valstybės e, turėtų grei, labiau būti girdimos diskusijoje apie Europos ateitį. Tai būtų naudinga ir piliečiams, ir mūsų santykiams. Ačiū. About, uh, left, uh, Ačiū. 15 minučių dabar turim, galbūt e, tribūnoje sėdintys svečiai galėtų atsakyti. Po porą minučių kiekvienam jūsų suteikiu žodį. Start, uh, Kas pirmas pradės? Labai ačiū už komentarus ir e, reakciją į mūsų pasisakymus. Ypač dėkoju ponui Kubiliui Baseskui ir Jordanovai už uh, tai, kad jie pradėjo kalbėti apie narystės klausimą, kuris mums labai svarbus. E, viena iš idėjų, kurias mes galime aptarti dabar, kalbėdami apie narystės perspektyvą, yra būtinybė įtraukti tas valstybės į ES regioninės iniciatyvas ir NATO regioninės iniciatyvas. Aš galėčiau išskirti keletą iš jų. Pirmiausia, saugumo iniciatyva. Žinau, kad iš pradžių Europa gana keistai ver, e, ribotai vertino tą iniciatyvą, bet e, paskui buvo suprasta, kad tai yra pridėtinės vertės atnešant iniciatyvą ir rytų partnerystės valstybės galėtų e, tikėtis bent jau stebėtojo statuso toje iniciatyvoje. NATO kontekste mes kalbame apie tam tikras iniciatyvas, kurios atveria uh, duris e, stebėjimui valstybėms iš rytų partnerystės. Ir e, mes rytuose turime V4 ir V6 formatą. Aš manau, kad tai gali būti naudinga. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad Ukrainoje nevyksta pilietinis karas, tai yra Rusijos agresija. Ta reikia pabrėžti tame kontekste. Ačiū. Thank you. Um, uh, it was a very interesting. Ponas Maniokas, ačiū, diskusija buvo labai įdomi ir man buvo labai įdomu išklausyti komisijos tarnybų ir pasidalinti bendromis mintimis, bendromis temomis. Narystė yra labai svarbi, kaip daugelis iš jūsų sakė, bet tai negali būti viską užgožiantis klausimas. Ką aš supratau per tuos daugelį metų, kai dirbu su ES taisyklėmis? Ogi tai, kad ES teisynas, teisinė įgytis yra tarp valstybinio bendradarbiavimo produktas. Ir esmės e, viskas e, pagrysta ekonominiais argumentais. Yra stengiamasi palengvinti bendradarbiavimą ir kalbėti apie bendradarbiavimą per sienas e, pašalinį poveikį ES teisynas įgyja prasmės, jeigu egzistuoja bendradarbiavimas, ekonominis bendradarbiavimas su rytų partneriais, neišplečiančio per daug e, iki paslaugų sektoriaus, iki priekybos. Jeigu taip atsitinka, teisinas praranda prasme. Viskas turi egzistuoti kartu. Ekonominė erdvė, aš kalbu čia iš Balkanų patirties, yra būtinybė, kad ES teisynas pasiteisintų. Teisynas neegzistuoja pats savo. Jis yra vertingas kaip e, pavyzdys, projektas kitoms valstybėms, bet e, jo galios jis tik ribotas, jis yra naudingas tik tada, jeigu yra saveikaujama su paslaugomis, su ekonomika ir taip toliau. Ir galiausiai dar vienas labai svarbus dalykas ES būtina susijęti politinius, diplomatinius ir techninius gebėjimus e, viename tiksle. Nes, kaip aš jau sakiau, nekalbame tik apie gebėjimus ar administracinius gebėjimus. Daugeliu atveju mes kalbame apie pelningą elgesį, apie korupciją, e, kuri tai būtent blokuoja tas valstybės. Mes turim uh, kalbėti apie politinio, techninio, diplomatinio teisino įtvirtinimą, tada mes galėsim kažką pakeisti. Bet tikimės, kad diplomatai ir uh, technokratai dirbs kartu. Ir suprantame, kad reikia geresnių institucijų, kad rytų partnerystę suvaldytų uh, Čia kalbama apie Euronest, apie bendras asociacijos institucijas, apie e, norą modernizuoti tas institucijas e, ir e, rasti jums naujų veikimo būdų. Ponas Karkačia. Kakačia, atsiprašau. Labai įdomi diskusija ir aš norėčiau porą pastabų išsakyti. Visų pirma, apie europėjimo procesą. Man atrodo, prasidėjo procesas, kuris neapsiribos partnerystė, tai bus ilgalaikis procesas. Mes suprantam, kad niekas taiga nepasikeis. Tos valstybės e, per trumpą laiką narėmis netaks, netaps. Tačiau tuo pat metu kyla klausimas, ar yra kitų būdų toms valstybėms suteikti narės statusą. Rytų Europos istorija parodė, kad plėtra yra rytų valstybėms sėkmės modelis. Mes suprantame, kad tarp Rusijos ir kitų valstybių atsirado geopolitinės varžybos. Aišku, ES nori būti labiau jaučiama tame regione, bet problema yra ta, jeigu čia galvosim tik apie Rusijos interesus, matysime, kad Rusija tyčia kūrė konfliktus. Ukrainos pavyzdys čia yra labai geras. Jie puikiai supranta, kad jeigu sukurs daugiau problemų, europėjimo procesas susidurs su daugiau sunkumų ir tos valstybės siekis tapti ES nare nukentės. Tuo pat metu mes suprantame, kad reikia būti realistiškesniems vertinantų valstybių narystės perspektyvą. Bet negalim suteikti Rusijai priemonės kurti problemas. Rusija gali sustabdyti ES plėtrą ir mums labai svarbu apie tai galvoti. Ačiū. Aš tikiuosi, kad komisija sureaguos. Prašom. Thank you, um... Ačiū. Porą trumpų pastebėjimų. Aišku, Ukrainoje pilietinio karo šiandien nėra. Manau, kad tai iš esmės yra dėl bendrų pastangų, kurias dedame toje valstybėje šiuo metu. Visą tai padeda išvengti smurto protrukių. Vyksta skirtingi konfliktai, skirtingai sigmenimis e, rytų partnerystės regione. Ir mes kartais pamirštame, kad reikia paaiškinti Europos piliečiams, kodėl parama tam regionui yra vertinga mums patiems. Jau tai, kad karas yra išvengia, karo yra išvengiama, yra naudinga. Taip gali Vokietija dirba aktyviai tame regione, nes Vokietija išvelgia naujų galimybių, užrasti nauji partneriai, pris, partneriai, kurie yra naudingi būtent konkrečioms valstybėms. Kaip svarbu, sakiau, labai svarbu dirbti politinių lygmenių. Pone Kubiliu, labai ačiū už anksčiau išsakytą pasiūlymą. Kaip panaudoti tai, kas daroma vakarų Balkanuose? Uh, turi e, būti suprantama. Institucijose labai daug dirbam, su parlamentu labai daug dirbam. E, Europos išorės veiksmų taryba, komisijos direktoratai dirba. Visos, visi darbai yra nukreipti tą pačią linkmę ir mes labai daug e, išmokome iš to e, mūsų veiksmų plėtros proceso. Kaip e, e, žinote, e, vasario pradžioje už vyriausiasis įgaliotinis skirs labai daug dėmesio tam klausimui, Europos komisija labai intensyviai dirba dabar ir labai svarbu, kad taip yra, nes visuomet stengiamės pagerinti padėtį ir dirbti kitaip ir pasiekti geresnių rezultatų per artimiausias keletą savaičių tą mes padarysime ir e, komisijoje tikiuosi, kad parlamentas tą patį darys, taigi labai tikimės jūsų paramos. Eurazijos ekonominė sąjunga. Armenija SEPA sutartį mm, pasirašė su ES, būdama Eurazijos ekonominės sąjungos narė. Mes neprašome, kad partneriai rinktųsi tarp dviejų organizacijų. Mes to nereikalaujame. Visi Europos parlamento nariai puikiai žino kodėl. Yra labai daug būdų mūsų nuomonė e, gerbti partnerių pasirinkimą tarp organizacijų ir mes nenorim nieko keisti. Mes tik tai siekiame, kad ES aki būtų įgyvendinta laikantis mūsų taisyklių, reglamentų įstatymų, nacionalinių įstatymų suderinimo reikalaujant ir apie tai mes diskutuojame. Noriu tik labai aiškiai pasakyti, mes nereikalavome, kad mūsų partneriai rinktųsi, kad priklausytų ten ar ten. Mes esame ES ir mes galime dirbti skirting, kitokių lygmenių. Ačiū. Uh... Labai ačiū. Poras pastebėjimo apie plėtros metodiką. Angelina sakė, kad po kelių savaičių ji bus atskleista, bet iš esmės tai atspindi asociacijos sutarties esmę. Metodika yra e, pagrįsta ES teisynu. Teisynas nereikalauja, kad valstybės narės keistų savo įstatymus iš esmės. Vakarų Balkanų valstybėms reikia, kad būtų pirma sukurti geri pamatai, turi būti pakeistos e, valstybinės institucijos, teismai, ekonomikos pagrindas. E, Balkanų atveju reikia siekti taiko, susitaikymo. Aš manau, kad e, mes galime kartu pagalvoti, kaip pertvarkyti uh, tuos klasterius vadinamosius ir įgyvendinti pokyčius, kurie nėra siejami su ES teisinu. Aš visiškai sutinku su jumis, kad ne aki pagrindų iš esmės tos valstybės bus pakeistos. Taip, aš pasakau už asociacijos sutartis ir panašiai, e, aš pasakau už plėtros procesą. Antras dalykas. Taip, reikalauju, e, pakartosiu Ukrainoje pilietinio karo nėra, tai yra Rusijos agresija. Ir mes turime labai aiškiai ir tvirtai tą pasakyti. Nuolat tą privalome kartoti, nes vis dar atrodo, e, kad e, yra žmonių, kurie Ukrainos karą vertina kaip pilietinį karą. Kartais mes e, Europoje manome, kad nebesugebame nieko keisti. Bet aš galiu pasakyti, kad net ir neturint narysės perspektyvos, buvo įmanoma ES ženkliai prisidėti prie Ukrainos pokyčių demokratijos link. Tai, kad valstybė, kurioje vyksta karas, e, kurioje dominuoja prezidentas e, savo rankose laikantis visus vertus, e, įvyko taikus e, ga, valdžios pasikeitimas. Taikiai e, tas prezidentas pasitraukė. E, tai jau yra didelis pasiekimas. Apie tai būtina kalbėti. Ir ES vis tik dar turi galių keisti padėtį, net ir, e, nors, net ir turėdama tam tikrų politinio pribojimų, mes nesiūlome artimiausios ateities narystės ir panašiai. Yra regione ir nelabai gerų žinių. E, bet dėl šio fakto turim pasidžiaugti ir apie jį turim kalbėti. Mane suintrigavo pasiūlymas, kad partnerystės ryšiai užmėgsti tarp trijų valstybių. Trys paprastai partnerystiai nėra pats tinkamiausias skaičius, bet gal šiuo atveju ir tinka. Dar norėčiau paminėti ir man apie tai e, kalbėjo kolegos dirbantis Europos institucijose šiais klausimais jau labai labai seniai. Rytų partnerystė ir kaiminystės politika Rusijai buvo didžiausia aktualija mes tai darėme nebandydami nukreipti tų valstybių prieš Rusiją, bet Rusija turėjo savo interesų. Kadangi tai buvo 2007 metais, konferencija Müniche įvyko ir buvo pasirinktas kitoks kelias ir dabar einame tvirtai tuo keliu. Man atrodo, kad reikėtų uh, labai aiškiai pasakyti, kad mes nesame nusiteikę prieš partnerius iš Rusijos. Aš noriu tik tai pabrėžti, kad šiuo požiūriu mes e, stengiamės bendrauti su Rusija. Ačiū, artėjame prie diskusijos pabaigos ir norėjau paklausti, ar per paskutinės minutės galėsime e, paprašyti pono Užtrevičius apibendrinti padėtį. Ačiū pirmininkė, aš mūsų diskusiją vertinau kaip ženklų indėlį į Europos parlamento ataskaitą apie rytų partnerystę. Buvo daug strateginių idėjų pasak, išsakyta ir pasiūlymų. Kai kurie pasiūlymai yra labai svarbus ir Kartu su šešėliniais pranešėjais darome viską, ką galime, kad juos įtrauktume į galutinį pranešimo tekstą. Rytų partnerystėje turime pripažinti keletą paprastų, bet labai svarbių elementų. Dabar jau tas regionas globalizuojamas. Jis susiduria su įvairiais rizikos veiksniais - politiniais, ekonominiais, dvišaliais iš didesnės rytų kaimynės. Turime kalbėti apie kaimynų kaimynus. Tokia savoka egzistuoja. Toks procesas egzistuoja ir tai yra neišvengiama. Tačiau mes neveikiame prieš tą kaimynę. Neveikiame prieš rytų partnerius ateityje apskritai. Bet būkime atviri. Visi rytų partnerystės valstybių pasiekimai turės milžiniškos įtakos Rusijos būkliai. Mes e, rytų partnerystės valstybės e, priimame atviromis rankomis, mes atvėrėme e, vizų režimą, bevizį režimą tiksliau jiems. Mes norime, kad tos valstybės eitų ne autokratinė, bet demokratinė linkme, duris atidarytos ir jos gali visos valstybės dabar gali pasiekti tą patį lygį, kokiame dabar yra Ukraina, Moldova ir Gruzija. Tačiau turime pakeisti politinės, finansinės veikimo priemonės, nes reikia daugiau pinigų, kad tas e, didelis regionas būtų pakeistas. Ir be to reikia stengtis pakeisti institucijų sąrangą, kad mes galėtume pasiekti galutinio tikslo. Rytų partnerystės valstybės turi būti traktuojamos kaip stabilios ateities narės, kaip patikimos narės bendrai. Todėl aš labai dėkoju visiems kviestiniams svečiams, dėkoju ES institucijų atstovams, kurie e, buvo diskusijoje ir, ir pasisakėjoje. Taip pat dėkoju visiems AFET komiteto nariams už išsakytas nuomonės. Tikiuosi, E, veiksmingo, gero bendradarbiavimo, kad e, mūsų pranešimas prisidėtų prie nenuneigiamos e, rytų partnerystės perspektyvos ateities. Ačiū. Ačiū kolegoms dalyvausiams šioje diskusijoje. Dėkoju tribūnoje esantiems svečiams už tai, kad išsakė savo nuomonės ir komentarus. Dėkoju šią diskusijos dalį baigėme. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, labai prašau jūsų susėskite. Like a glass of water. I think Miss Matanova. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, po tikrai viliuosi įdomaus ir naudingo klausimo rytų partnerystės sistema. Skubu padėkoti Vitoldui už tai, kad pirmininkavo e, ankstesniai posėdžio daliai. Dabar pereiname prie 11 punkto keitimasis nuomonėmis su Gruzijos parlamento pirmininko pavaduotoju Kaka Kučiava ir Gruzijos valstybės e, ministrė susitaikymo ir piliečių lygybės klausimais Ketavan Čekešvili dėl patėties Gruzijoje, įskaitant padėtį prie administracinių sienų. Taigi sveiki atvykę. Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti svečius iš Gruzijos, atvykusi mūsų komitetą manau, numatote, kad ateidžiai sekame padėti jūsų gimtinėje, mums santykiai tarp es ir Gruzijos yra labai svarbus, mūsų svečiai iki 12 valandos liks su mumis bei informuos apie padėtį valstybėje, kokios ten problemos, kokia yra administracinė sienų problema, sieną su Rusijos okupuotais regionais, taip pat pristatys bendrą situaciją Tbilisyje ir kaip sekasi vystyti rinkimų reformą. Taigi pradėkime nuo ministrės, po to parlamento pirmininkui suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai, ačiū už kvietimą ir suteiktą žodį pasisakyti šiandien. Uh, apie vieną svarbiausių Gruzijos problemų, būtent neišspręsti konfliktai ir besitėsianti mūsų regionų Rusijos okupacija. Aš noriu pasakyti, kad nėra tie konfliktai išaldyti, niekas nestovi vietoje, dinamika matoma ir neigiama, ypač dėl saugumo. Uh tiek pietų Osetija, tiek Abhazija yra vis labiau izoliuojamos. Ten išaugo Rusijos karių skaičius iki 10 tūkstančių ir tai sudaro 70 ir 80 procentų atitinkamai nuo bendro regionų gyventojų skaičiaus. Žmonės negali grįžti į gimtinę, kita dalis susidūrusius tokia priešiška uh, aplinka, negali saugiai gyventi, vyksta nuolatiniai kariniai manevrai, 130 pastaruoju metu jų vyko, 20 tūkstančių pietų Osetijos gyventojų tiesiog tapo didžiulės karinės bazės prašalaičiais. Yra ir daugiau problemų, nėra paisoma tarptautinės teisės, o greta to Rusija kontroliuoja kiekvieną kasdienio gyvenimo aspektą. Rusija nevykdo savo pačios e, įsipareigojimų prisimintų pagal paliaubų e, sustarimą 8 metais. E, Ženevoje vyko ne vienas dėrybų raundas, jam pirmininkavo jas vyriausias įsigaliotinis ir daug neįspręstų klausimų lieka būtent jėgos nenaudojimas, perkeltos menų grįžimas į gimtinę, taigi aplinka labai sudėtinga, švelniai sakant. Ir mes, nepaisant to, bandome ieškoti galimybės pažangai ir užtikrinti bent jau santykius tuo, kas svarbiausia - humanitariniais ir ekonominiais klausimais. Šiame, šiame kontekste noriu padėkoti es už jos bandymą vadovauti procesui. Taip pat ačiū es už stebėtojų misiją. Tai yra unikali ir naudinga misija. Mes toliau reikalausime prieigos prie okupuotojų teritorijų, kad misija galėtų pilnai gyvendinti savo įgaliojimus. Žinote, kad šiai dienai tas yra neįgyvendinta. Mes matome, kad su misijos atstovais elgiamasi netinkamais, kritikuotinai ir neprintinai. Praėjusiais metais, e, spalio 24-ąją, pietų Osetijos KGB paskelbė, kad sulaikė e, es stebėtojus ir perspėjo nepatruliuoti e, kalnuotoje vietovėje tarp Gruzijos ir pietų Osetijos. Mes matome, kad bandoma tą sieną, e, sieną nubrėžti ir apsaugoti vis intensyviau ir tai neramina. Bandoma kirsti sieną, perimti vis didesnę teritorijos kontrolę, pajungti ją centriniai valdžiai, yra skelbiami ultimatumai, yra gazdinama Gruzijos sienos policija, policija grasinama nepatruliuoti, o greta to įkaitų buvo paimti ir civiliai. Ir tai dar labai labiau apsunkina taikos siekį. Praėjo penkeri mėnesiai, kai yra uždarytas vienintelis sienos kirtimo punktas tarp Pietų Osetijos, Kinvalio ir Gruzijos, Ahalgori rajonas, kur gyvena keliasdešimt tūkstančių žmonių asmenų, jie yra gruzinai, jie yra visiškai izoliuoti dėl šio e, sprendimo ir negauna nei vaistų, nei pensijų, nei maisto. Ir praradom mes savo piliečių, nes jie paprasčiausiai dabar negali atvykti į Gruziją, suskaldytos šeimos, tėvai su vaikais nesusitinka, standartai, bet kokie įmanomi standartai yra pažeidžiami ir tai visiškai neprimtina, todėl šiandien, jeigu leistė pasisakysiu sahalguriečių vardu, aš prašau jūsų pagalbos ir paramos, reikia atidaryti sienos e, kirtimo punktą, nedelsiant ir be jokių iš ankstinių sąlygų. Aš esu įsitikinusi, kad jūs, garbingi parlamento nariai, išgirstėm humanitarinės pagalbos prašymą ir mes galėsime bendromis jėgomis nutraukti šią neteisybę. Tūkstančiai kitų kenčia nuo izolacijos, nuo dirbtinai sukeltų nepriteklių. 116 kaimų yra padalintas spigliuotos vėlos ir 50 tūkstančių žmonių kasdien tai yra liečiai. Procesai tęsiasi. Vakar vakare Rusijos saugumo pajėgos toliau uh, stato sieną Gugutį karį kaime, e, tai statoma spigliuo, tiesama spigliuota vėla, keliamos tvoros, visa tai pridaro papildomų saugumo ir humanitarinių problemų abiejose sienos pusėse ir ypač už spiguliuotosios vėlos. 18-19 metais šešis kartus daugiau žmonių buvo sulaikyta Rusijos saugumo FSB, bandant kirsti okupuotą, iš okupuotosios teritorijos sieną į Gruziją, tai šešis kartus daugiau negu atvirkštinis judėjimas. Aš mm, Briuselėje jau galėjau pasikalbėti su jumis apie tai, kad buvo sulaikytas tikrai garbingas e, pilietis, gydytojas. Ir šis įvykis sukėlė didžiulę tarptautinę reakciją. Ačiū už Jums, kad užtikrinote pono Gadirperšvilį paleidimą, bet sulaikymų yra, kai kurie iš jų baigėsi tragedija. Mes e, žinome, kad žuvo keturi gruzinai, Ir už šių jaunuolių žūtį atsakingi asmenys yra laisvėje, atsisakoma jos patraukti atsakomybėn. Žmogaus e, teisų humanitarinė situacija yra siaubinga, atimama bet kokia teisė, netgi teisė į gyvybę. Ir dėl to mums reikia galvoti apie tarptautinės humanitarinės teisės instrumentus Abhazijoje. 40 tūkstančių gruzin, etninių gruzinų kenčia nuo tos situacijos. Yra aiškiai etniškai diskriminuojami, jų pagrindinės teisės pažeidinėjimos, teisė į turtą, judėjimą, išvietimą gimtają kalbą. Jų padėtis dar suprastėjo po 14 metų, kai tas vadinamasis ir dabar jau buvęs prezidentas Abhazijos e, atėjo į valdžią ir po to buvo priverstas pasitraukti visiškai nesenai, taigi jo valdymo metu situacija dar labiau suprastėjo, šiandieninė situacija netitinka nei niekieno interesų, nei gruzinų, nei abhazų, nei osetų, kenčiame mes visi, bet tai netitinka ir pačios Rusijos interesų kadangi tankai ir spigliuota vėla nėra geriausi ambasadoriai, tačiau tai yra kol kas e, bendravimo būdas su Gruzija ir kaiminystėje tikrai neatsitiktinai, kad e, es e, rytų politikos plėtra Rusijoje yra sutinkama kaip išaldytų konfliktai. Tuo pat metu mes pažymime, kad mes esame pasirinkę europinį kursą, tai yra negryžtama. Aišku, mes nesame neutralioje aplinkoje, vien taikos išsaugojimas yra sunkus ir labai trapus, sudėtingas darbas, kasdienės provokacijos registruojamos. Tuo pat metu mes čia norime ir siekiame pažangos, jos ir yra. Mes norime taikaus konfliktos sprendimą norime, kad Rusijos federacijos paėgos paliktų okupuotas teritorijas ir mes galėtumėme tęsti taikias diskusijas su Abhazais ir Osetinais. Mes vykdome aktyvę taikos politiką, nors bandoma mus priversti reaguoti į provokacijas, bandoma kurti dirbtinės problemas. Ta mūsų aktyvi taikos politika siekia padėti nuo konflikto nukentėjusiems žmonėms, apginti savo pagrindinės teisės, pagerinti gyvenimo sąlygas bei sukurti pasitikėjimą abiejose sienos pusėse. Mes pradėjome aktyvę taikos iniciatyvą, žingsnį į ateitį, tai yra bandymas užtikrinti priekybą abiejose sienos pusėse, šviet, prieiga prie švietimą, sveikatos apsaugos, e, žemės ūkio vystimas ir taip toliau. Ši iniciatyva palaikyta tarptautinės bendruomenės ir Europos parlamento, už tai didžiulė jums padėka, dėkoju visos vyriausybės ir parlamento vardu, kuris jie vieningai palaikė šį parlamentą, bei džiaugiuosi galėdama jūs informuoti, kad šiandien tas plano gyvendimas tik prasideda ir su kliūtimis vyksta nelengvai. Mes matome, kad abi pusės ir tiek ir taip pat Abhasai bei Osetinai juo domėsi per pastaruosius pusantrųjų metų. Mes regime e, pasikeitusi padėti per pastaruosius pusantrų metų du kartus su daugiau, du, kart, du su pusę karto daugiau Abhazijos ir Osetijos studentų atvyksta į Gruziją mokytis. Taip pat teikiamos subsidijos bendriesiams ver, verslo projektams ir paklausimų buvo tiek daug, kad jie 15 kartų viršė mūsų lūkesčius ir tas skaičius yra tikrai didžiulis, pagalvojus, kiek, kokios nedidelės yra ten bendruomenės ir tai yra puikia galimybė investuoti, investuoti į žmogiškus santykius, į kontaktą ir dialogą. Uh, Galvojant apie tai, mes sukūrėme naują finansinę priemonę, taikos fondas, tai yra pelno nesiekėti institucija, prie kurios vilėmės prisidės ir mūsų partneriai, kad ir nedidelis indėlis tokių priemonių pagalba gali duoti didžiulės naudos, o ES vaidmuo taikos procese yra centrinis, esame jums labai dėkingi už jūsų indėlį, a, už kiekvieną jūsų pastangą, indėlį ir priemonę. Mes be abejo esame pasirengę ieškoti papildomų galimybių jums aktyviau prisidėti pagal naująją taikos plano iniciatyvą. Kalbant apie mūsų bendradarbiavimą, reikia jį tęsti asociacijos susterimo dvasioje. Mums tai yra gyvybiškai svarbu, jeigu mes norime taikos ir stabilumo tiek Gruzijoje, tiek visame regione visada džiaugiuosi, kad per, prisimindama, kad 18 metų birželio mėnesio rezoliucijoje parlamentas aiškiai pasakė, te, besitėsianti Gruzijos teritorijos okupacija išlieka saugumo pavojų bei raginamas raginama išspręsti konfliktą Gruzijoje ir tokiu būdu sustiprinti saugumą ir stabilumą visame Europos žemynė. Šiai dienai Gruzija, kaip ir anksčiau, yra pasiryžusi siekti e, europinių pastangų tęsti savo Europos kelią ir 80 procentai gruzinų yra pasiryžę šio e, proeuropietiško kurso laikytis. Tai yra mūsų pasirinkimas už taiką. Ir būtent dėl to mes esame tokie atsparus įgyvendinami savo saugumo ir gynybos darbo tvarkė. Tai mums padeda galvoti apie konfliktų sprendimą, tačiau reikia ir abipusiškumo, o pasisakymo pabaigoje norėčiau pa paminėti mūsų didžiulį pasiekimą bevizį režimą. Tai yra daug daugiau nei tiesiog galimybė be vizos mūsų piliečiams atvykti ir jie gali keliauti be sienų Europoje. Sakyčiau, tai yra didžiulis solidarumo žingsnis. Jau jie, mūsų žmonės jaučiasi kaip europiečiai, o tai yra didžiulis pasiekimas. Uh, Ir tai yra kažkas neįtikėtino žmonėms, kurie negali paspausti rankos greitiname kaime už pusės kilometro gyvenančiam kaimynui. Ačiū už jūsų dėmesį ir esu pasirengusi atsakyti į klausimus. You, minister, your... Ačiū ministrė už įžanginį pareiškimą ir dabar žodis parlamento pirmininko pavaduotojai. Ačiū. Noriu padėkoti Jums, pirmininkė, užsienio reikalų komitetui Europos parlamente už galimybę kreiptis į Jūs, e, FET narius Europos parlamente, mūsų partnerius ir draugus. Keitimasis nuomonėmis su užsienio reikalų komitetu tapo svarbiu nuolatiniu dalyku ES, Europos parlamento ir Gruzijos parlamento bendradarbiavime. Mes e, esame suinteresuoti, kad Gruzija išliktų svarbių tarptautinės darbo tarkės klausimų. E, praeisiais metais Gruzija e, dalyvavo ministrų, e, Europos ministrų vienos iš konfiguracijų ministrų tarybos organizuotose renginiuose. Taip pat prisiminėme praeisiais metais, kad Gruzija tapo svarbia tarptautinės bendruomenės nare ir kiek pasiekėme. Nekalbėsiu apie Rusijos grėsmės, apie tai kalbėjo ministrė, bet noriu priminti, kad per pastaruosius 200 metų Rusija ir toliau išlieka egzistencinė grėsmė Gruzijai ir šiuo metu okupuoja du trešdalius Gruzijos teritorijos pažydžiama tarptautinės sutartys. Tai ne tik pažydžia stabilumą ir saugumą vietoje, bet tai yra grėsmi e, regiono saugumui. E, nuoseklus tarptautinės bendruomenės požiūris labai svarbus siekiant taikaus šio konflikto išsprendimo. Gruzijos gyventojų absoliuti dauguma yra pareiškusi norą integruotis į ES ir NATO referendume. E, noriu pasakyti, kad po to, kai Gruzija, Gruzija atkūrė nepriklausomybę, GD, e, Gruzijos e, sva, svajonės partija yra vienintelė, kuris siekia šių tikslų. Gruzija nėra, niekada nebuvo taip artėjęs kaip dabar, pasirašęs asociacijos sutartį ir gilio, gilaus ir visapusiško bendarbiavimo ir prekybos sutartį mes tampame svarbę partnerę. Mūsų eksportas sudaro 45 procentų, o pagal palengvintą, supaprastintą vizų išdavimo tvarką daugiau nei apie 17 milijardų e, gruzinų per pastaruosius keletą metų vyko į ES. Į, yra gyvendinamos įvairios bendradarbiavimos programos. Ir mūsų ryšiai yra tikrai glaudus. Gruzijos užsienio politika. Mūsų, ir Atlant, mūsų europiniai ir transatlantiniai Atlantiniai siekiai yra numatyti Gruzijos konstitucijoje. Apie konstituciją 2017-aisiais Gruzijos parlamentas, bendradarbiaujant visuomenį ir Venecijos komisijai, įsipareigojo įgyvendinti visapusišką konstitucijos reformą kad būtų užtikrinti konstitucinės teisės principai ir jų gyvendinimas ir siekiant tarptautinės ilgalaikės plėtros tikslų tos reformos buvo įgyvendintos ir Gruzija tapo klasikinė europietiško tipo parlamentinė respublika. Konstitucija paremta šiais e, principais nepartinė vyriausybė, e, stipria prezidento institucija, tinkamai veikiančiais teismais. E, Taip pat buvo parengtas naujos darbo tvarkos taisyklės siekiant papildomų garantijų, užtikrinant parlamento teisę įgyvendinti priežarą ir kontrolę ir užtikrinti, kad vykdomoji valdžia būtų atskaitinga. Taip pat reikia pažymėti, kad e, praėjusiais metais sulaukėme daugybės įvairiausių e, paraiškų ir peticijų parlamente įvairiausiais visuomenė aktualiais klausimais. Taip pat buvo numatyta, kad dabartinė mišri rinkimų sistema 2020 bus pakita proporcinga atstovavimo sistema. Darbo grupė dirbantį šio klausimu remiasi e SBO ir DIH rekomendacijomis ir teisės aktas turėtų būti pristatytas pavasario plenarinėje sesijoje. Ir e, nežiūrint e, kai kurių įvykių pastarosius tris mėnesius. Vis dėlto mes parengėme tuos teisės aktus. Kaip žinote, Gruzijos parlamente nebuvo priimtas e, pritarta įstatymų 2024-aisiais rengti rinkimus pagal proporcingą atstovavimo sistemą. Paaiškėjo, kad tas pasiūlymas nepriimtinas. E, dideliai daugumai parlamento narių, kuri buvo išrink, kurie buvo išrinkti pagal dabartinę mažoritarinę atstovavimo sistemą. Noriu priminti, kad Gruzija turėjo galimybę pereiti prie proporcingos atstovavimo sistemos jau du kartus, kad jie įsigaliotų 2020-aisiais. 15-17, bet dėja balsuojant parlamente e, nebuvo pakankamai, pakankamas daugumos. E, netgi 2018-aisiais buvo e, siūloma perėti prie visiškai proporcingos atstovavimo sistemos, bet nei vienas opozicinės partijos balsas e, nebuvo atiduotas už tai. Dabartinė reformuota konstitucijos sistema. Konstitucija numato, kad 24-aisiais e, turėtų būti pertė prie proporcingos atstovavimo sistemos, tuo tarpu išlieka mišri rinkimų sistema. E, ir esame pasirengę 20-aisiais užtikrinti laisvus ir bešališkus parlamento rinkimus. 2019-aisiais prasidėjo uh, opozicijos organizuoti protestai, kai kurie radikalūs uh, politiniai lyderiai ragino uh, kelti kliūtis patekti į parlamentą, ne, nežiūrint to, kad vyko piketai prie parlamento ir buvo sudėtingas judėjimas gatvėse aplink parlamentą. Uh, vis dėlto susirinkimų laisvė buvo užtikrinta e, atsakingų ministerijų ir protestuotams buvo suteikta galimybė organizuoti mitingą prie parlamento, neužkartant galimybės patekti fiziškai parlamentą. E, mes siūlome dialogą ir opozicinėms partijoms gal, parlamentą išnaudoti kaip uh, debatų vietą ir, ir laikomis ESBO rekomendacijų dėl rinkimų reformų. E, esame dėkingi tarptautiniams partneriams ir e, draugams, taip pat ambasadoriui Harcer už e, sieki tarpininkauti diskusijose. Valdomosios ir opozicinių partijų atstovai buvo susitikę ir kalbėjosi apie rinkimus 2010-aisiais, vyksta, toliau vyksta dialogas. Esame įsitikinę, kad 2020 parlamentinių rinkimai, parlamentiniai rinkimai e, turėtų nutiesti kelią proporci, rinkimas pagal proporcinę atstovavimo sistemą 25 metais. Ir tai turi, turi vykti demokratinių institucijų stiprinimas Gruzijoje. Tačiau opozicinės partijos toliau ragina e, protestuoti ir demonstracijos virto agresyv, agresyvi, agresyviamis demonstracijomis. E, Birželio mėnesio e, renginių metu studentai buvo raginami jėga įsiveršti parlamento pastatus. Nežiūrint e, vidaus reikalų ministerijos perspėjimų, buvo užpuldinėjami policijos atstovai, kurie saugo parlamentą, į juos buvo mėtomi akmenys ir buteliai. Tai- apie 30 policininkų buvo pagrobti. E, buvo vykdomas tyrimas paskui e, dėl e, dalyvavimo grupinėme smurte. Ir policijos at, e, pajėgų atstovai susilaukė atitinkamų e, nuosprendžių ir sankcijų. E, Taip pat vienas asmo buvo apkaltintas dėl to, kad, re, kad gamino sprogmenis ir e, nuteistas įkalinimui keturiems metams. Taip pat norėčiau pažymėti, kad e, buvo tyriami atvejai, kuomet policija užpuolė demonstrantus. E, bet noriu pabrėžti, kad kalba neina apie baudžiamosius kaltinimus pagal baudžiamojo proceso. Ir naudodamasis man sutikta galimybė, noriu pas, pristatyti. Ir turėdamas galimybę pristatyti pastarosius įvykius, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad nors mes ir e, labai vertiname mūsų partnerius ir draugus, džiaugiamės, kad jie yra atviri ir Tikimės vis dėlto, kad bendravimas vyks bešališką informaciją, o ne iškraipytais faktais. Dbilisyje vykusioje Euronest sesijoje e, po mūsų opozicijos reikalavimo į galutinę rezoliuciją įtraukti nuostatas dėl politinės krizės e, Gruzijoje. Vis dėlto tai atspindi E, tam tikrus ketinimus ir aš labai dėkoju Jums už tai, kad išlikote ištikimi savo pamatiniams principams. 2019 dar kartą e, teismų sistemos reforma, kurią e, įgyvendina parlamentas. Tai parlamentai didžia dalimi pritarė pilietinė visuomenė mm, e, ir tarptautinė bendruomenė, mūsų politiniai partneriai šalyje. Norime tobulinti teisėjų e, drausminimo procesus, kitus procesus. E, Venecijos komisija bei Junktinių valstybių ambasada bei ES delegacija e, pritarė šiems, šioms iniciatyvams. E, buvo nepagristų išpolių prieš teisėjus ir teismų, kur, Rusijos teismų sistema dėl poros nagrinėtų bylų, nes ne savo nutartyje Europos žmogaus teisų teismas paskelbė, kad Europos žmogaus teisų konvencijos nepažeidė Gruzijos teismai, ypač nuostatų dėl teisės į bešališką teismo procesą. Tačiau E, buvo padaryta žala vien dėl to, kokio viešo e, e, aptarimo ir svarstymo susilaukė šis atvejs. Kalbu apie poną Hrustavį, kuris ir toliau išnaudoja visas turimas galimybės, kad, kad diskredituotų Gruzijos pasiekimus. Deja, melaginga informacija. Deja, ta e, melginga informacija toliau skleidžiama per įvairiausius e, viešuosius informavimo kanalus. Tačiau e, Gruzijos sistema yra tikrai labai liberali. Pavyzdžiui, Gruzijoje norintis transliuoti, norintis, norinčios transliuoti stotis gali per dešimt dienų įgyti licenciją tai daryti. Ir pagal Freedom House ataskaitą 2019-aisiais Gruzija buvo viena iš trijų e, pasaulio valstybių, kuriuose interneto laisvė yra puikiausiai užtikrinama. Žinau, kad man nedaug laiko liko, bet noriu dar pakalbėti apie įstatymo e, viršenybės srities reformą. E, Ir m, mm, iš 156 pasaulio valstybių mes buvome 41 pagal įstatymo viršenybės indeksą, tuoj baigsiu. Tai susijęs su asmens duomenos apsaugų inspektoriaus tarnybos kūrimu, e, mm, persekėjimo ins, proceso institucijos stiprinimu, taip pat kitų teisėjų saugos sistemos kitų teisės saugos sistemos dalių darbų, vidaus reikalų ministerijos darbų, tai taip pat susijęs su smurtu prieš moterį, seksualiniais nusikaltimais, e, diskriminavimo nusikaltimais, nusikaltimais prieš nepilnamečius ir vaiko teisų kodeksu. Neseniai pradėtos reformos prieš kelis metus iš esmės pakeitė Gruziją. Mes didžiuojamės pasiektą pažangą ir toliau esame pasiryžę eiti keliu, kuris veda link didesnės demokratizacijos. Ir e, Gruzijos e, teritorijos vientisumo užtikrinimas taip pat yra vienas iš svarbiausių vyriausybės tikslų. Gyvename sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje. Tai kas stabilumas ir plėtotė yra gyvybiškai svarbus aspektai mums einant į priekį ir siekiant pažangos. Dar kartą dėkoju Jums už už jūsų dėmesį ir nenulsamas pastangas remti mano šalį. Minister, Ačiū ministrė, ačiū vicepirmininkė už pareiškimą. Šiandien kolegos mūsų laikas spaudžia. Nes šiandien po pietų išklausysime briefingo apie padėtį Libijoje. Ir dabar mes turim lygiai 10-12 minučių maksimum. Prašiau Gavau prašymus uh, iš kolegų Galeris, Kalnėti, Juknevičianė ir Grigorova kalbėti. Miksa? Žinoma, taip, aš galiu skaityti tik tas pavardas, kurios buvo užrašytas. Mm, Mikser, Skubilius, Benjen. Ir aišku, pradedam nuo Marinos Kaliuron, kuri pirmininkauja delegacijai santykiams su Pietų Kaukazu mūsų komitete. Praščiau kalbėti kuo trumpiau, nes čia bandau padaryti tai, kas neįmanoma. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, sveikinu kolegas iš Gruzijos šioje diskusijoje ir aš mielai išsakysiu keletą komentarų kaip delegacijos santykiams su Pietų Kaukazu pirmininkė. Ir aš apsiribosiu šiandienos tema. Keitimasis nuomonėmis apie padėtį, įskaitant administracinės e, ribas. Aišku, galėtumėm organizuoti platesnę diskusiją e, apie visas politinės aktualijas vasario 12-13 dieną numatytame BAS posėdėje ir aš tikiuosi, kad ministras Ikašlašvili galės irgi dalyvauti tame posėdėje. O dabar einu prie temos. Aišku, matome, kad Rusijos valdžios ir jos uh, prietelių provokacijos tęsiasi. Uh, ir tai tik sukuria dar daugiau įtampos Europos tarybos struktūrose. Be to, vieną dieną uh, Rusija atrodo susilaukia dar padrasnimų tęsti savo destruktyvius veiksmus. Rusija ir toliau pažeidžinėja prievalės pagal 2008 m. ugnies nutraukimo sutartį, organizuoja karinės pratybės propagandą, šlykščia aneksavimo strategiją, sienų e, apsaugos procedūra yra pažeidžiama ir tai kelia labrinką tą grėsmę, kaip minėjo Gruzijos kolegos. Įtampa, ypač ABL su Pietų Osecija, pasitarnavo kaip pretekstas e, vienašališkam e, sienų perimo punktų uždarimui, e, toliau užblokuojant vietos gyventojų laisvą judėjimą ir suskaldant bendruomenės, kurios anksčiau gyveno darniai. Praėjusiu metu spalio mėnesį to požiūriu aš paskelbiau pareiškimą dėl netoleruotino pilietinių ES stebėjimo misijos stebėtojų sulaikymo. Tie žmonės atliko labai svarbu vaidmenį tame regione. Žmogaus teisų padėtis ir toliau prastėja abiejose okupuotose teritorijose. Atvirai kalbant, žmonės miršta, nes jie negali uh, gyventi Tbilisio administracinėje teritorijoje. Mes visi uh, pritarėme daktaro Grobentašvili paleidimui. Tai buvo simboliškas, e, labai svarbus atvejis, bet aš iškai sutinku su tuo, kad reikėtų nepamiršti tūkstančių anonimiškų kaimų, kurie kiekvienais metais dirbtinai yra uh, uh, sulaikomi. Uh, kalbu apie pavienius gyventojus, kurie bando kirsti sieną ir jie yra sulaikomi ir tardomi. Taip pat turime stebėti padėtį Abhazijoje, kur vadinamieji prezidentiniai rinkimai rugsėjo mėnesį vyko, nepaisant to, kad protestavo tarptautinė bendruomenė. Po įtampos su opozicija savaičių vadinamasis prezidentas atsistatydino. Laimiai jokių fizinių uh, kovų nekilo. Bet vis tik turime pripažinti, kad padėtis išlieka nestabili ir mes turime toliau atidžiai stebėti padėtį, kaip e, bus organizuojami kiti rinkimai labai greitai. Bendrai kalbant, noriu baigdama pasakyti, kad reikia išnaudoti visas įmanomas galimybės išsakyti tvirtą sieki. E, užtikrinti Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą tarptautiniu mastu pripažinantose sienose. Uh, E, turi būti vykdoma maretinių režimų, kuriuos sukūrė Kremlius nepripažinimo politika. Taip pat turėtume remti Gruzijos bandymus siekti taikių konfliktų sprendimų, e, vykdant dėrybas ir diplomatiją, e, numatant ir Ženevos tarptautinių dėrybų formatą. Taip pat turime palaikyti ryšį su piliečiais gyvenančiais abiejose ABL pusėse, iliustruojant pragmatiniais žingsniais šios iniciatyvos ateitį. Ačiū, ponė kolegė, už e, pirmininkavimą delegacijai. Džiaugiuosi, kad atėjote į AFET komitetą. Dabar kiekvienam po dvi minutės, kolegos. Pirmiausia, Sandra Kalnietė iš APP. E Ačiū. Pratesiu ką tik kolegės uh, pradėtą temą. Kalbėsiu apie vidinę padėtį, apie politinę krizę Gruzijoje. Ką tik paminėjote, ponė ministrė, kad žmonės eina į gatves, bando pasirašyti peticijas. Aš pati turiu e, visuomeninių judėjimų patirties daug sukaupusi ir aš žinau, kad nei viena politinė organizacija negali išvaryti dešimčių tūkstančių žmonių į gatves priežastys yra žymiai gilesnės. Ir ką tik jūs pasakėte, kad Gruzija, Gruzijoje parama Europos integracijai auga, tačiau toje pačioje nuomonė apklausoje matome, kad Gruzijos žmonės mano, jog demokratija gali pablogėti toje valstybėje. Jau pablogėjo. Ir tai kelia rimtą susirūpinimą, nes Europos komisija ir parlamentas visuomet uh, labai remia uh, e, Gruziją ir uh, stengiasi jai padėti, uh, ją skatinti, kiek tik įmanydami. Tačiau jeigu palygintumėm Ukrainą, kurioje vyksta karas, ir joje nuolat vyksta demografinės reformos. Ir prisiminkime tą faktą, kad jūs nesugebėjote įgyvendinti pažadų ir prieiti prie proporcingos rinkimų sistemos. E, neįrodo, kad Gruzijos demokratija didėja. Ivanišvili neseniai pareiškė Gruzijoje, kad daugelis opozicijos lyderių ateityje atsidurs kalėjime. Tai yra e, sunkiai toleruotinas pasisakymas. tai, kad Europ, Europin žodžiai pirmininkas Bukarija po penkių metų tylėjimo tik tai susilaukė bylos nutraukimo yra simbolinis. Sven Mikser. Uh, uh Labai ačiū, ačiū ministrė. Ačiū, kad leidžiat man kalbėti dėl padėties pietų Osetijoje ir Abhazijoje. Pritariu viskam, ką sakė kolegė Marina. Ir aš manau, kad uh, Bendra tendencija kelia nerima, šliaužianti aneksacija ir e, žmonių e, teisų apkarpimas, įskaitant teisę į nusavybę, teisę į e, savo kalbos naudojimą. Todėl mes turėtumėm dabar pasinaudoti galimybę ir atskleisti tas tendencijas, tuos faktus, neleisti jiems išnykti Kalbant apie e, tos valstybės vidinę padėtį, valdančioji partija numatė konstitucinės reformas ir proporcinius rinkimus numatė nuo 24 metų. Taip pat tiesa, kad e, tas e, terminas buvo atidėtas, nukeltas į vėlesnį laiką. Man atrodo, kad būtų dabar rekomenduotina ES delegacijai Pėtričių Kaukaze pavy, reikėtų stengtis tęsti dialogą su opozicija. Rezoliucijoje mes stengsimės e, kalbėti apie galimą kompromisą, nes man susidaro įspūdis, kad kompromisai turi būti tarp skirtingų politinių partijų siekami. Kaip Jūs galvojate išjudinti tą politinį sąstingį? Kaip galima polarizuoti politinį kraštovaizdį? Mes dabar matome, yra per daug e, neramumų. Ačiū, Phil Benjan. Aš norėjau tik tai pasakyti e, komentarą apie Rusijos žemės užgrobimą ir absoliutų nesugebėjimą E, parodyti pasauliui, kas iš tiesų vyksta. Prieš ketverius metus aš stovėjau prie spigliuotos vėlos su vertėju ir kalbėjausi su ūkininku, kuris žemės neteko. Jis stovėjo savo žemėje, o aš stovėjau jo laukuose. Bet jis prie savo laukų, prie ganyklų nebegalėjo prieiti. Tokiu būdu jis prarado galimybės išgyventi, jis prarado savo tapatybę, nes rusai staiga pareiškė, kad čia dabar per tavo žemę eina siena ir dabar tu priklausai Rusijai, o nebe Gruzijai. Man atrodo, kad žiniasklaida ar informacijos šaltiniai čia nesugebėjo savo darbo atlikti. Mes turėjom parodyti, kas vyksta, ne, žmonė, ne tik Europoje, bet visur. Dabar niekas absoliučiai nežino, kad Rusija tiesiog perkelinėja sienas. Tas ūkininkas, su kuriuo aš nekėjausi prieš savaitę ar dvi su manim susitinkant, nuėjo mėgoti ir iš ryto atsikėlęs suprato, kad spigliuota viela nutiesta per jo teritoriją. Jis labai gra gražus pavyzdys galėtų būti. Aš manau, kad tą informaciją reikia skleisti. Nes Rusija dabar išvengia daug kaltinimų, nes žmonės tiesiog nežino, kas vyksta. Ačiū, ponė Grigorovai, žaliųjų. Ačiū. Ačiū, ministrė Cikarašvili, už tai, kad e, paminėjote tam tikrus e, asmenis. <laughs> Daktarą Gaprindašvili, pavyzdžiui. Ir porą klausimų pateiksiu apie juos. Ar žinote, kas sumokėjo už daktaro Vaja paleidimą? Ar vyriausybė, ar pavieniai asmenys, ar nevyriausybinė organizacija? Kitas dalykas. Aš žinau, kad E, dabar jau prasideda medžių žymėjimas 240 metrų į Gruzijos teritoriją ir panašus reiškiniai. Aš įsivaizduoju, kiek girdėjau, kad nei žurnalistai, nei visuomenės aktyvistai neleidžiami į tą teritoriją. Gal galėtumėt paklau, pasakyti, kodėl, kodėl visuomenė savo piliečių neinformuoja apie tai, kas vyksta. E, turiu poniai, Hučiavai, ponui Hučiavai dar vieną klausimą Aš tikiuosi, kad mano nuomonė yra pakankamai objektyvi, nes aš esu buvusi vyriaus... Gruzijoje ir kalbėjusi su vyriausybės, su nevyriausybinėmis organizacijomis, su protestuotojais. Ir e, aš negirdėjau, kad kas nors būtų blokavęs parlamentą. Parlamentas e, balsavo taip, kaip norėjo. Čia tik toks trumpas komentaras. Ar jūs galvojate apie tai, kad tam, kad priartėtumėt prie ES, jūs turite mažinti politinių kalinių skaičių? You, Ana Fotyga. Sure. Ačiū pirmininkė. Ministre, ačiū už informaciją. Aš kiekvieną jūsų žodį girdėjau. Aišku, padėtis blokėja ir aš ją labai didžiai stebėjau. Daug metų. Deja, mūsų rinkimų stebėtojų E, darbo sąlygos labai prastos ir mes tą turim akcentuoti. E, kai ypač bendraujame su Rusijos federacijos vyriausybė ir kitais partneriais pasaulyje. Deja, man atrodo, kad Gruzijos visuomenė mato, kas vyksta ir padėtį supranta taip pat kaip ir jūs. Todėl Turime pripažinti, kad buvo leista Maskvos ideologams kalbėti Gruzijos parlamente. Ir būtent dėl to e, kilo pasipriešinimas, protesto avalanšas. Man atrodo, kad karo nusikaltelių kuo daugiau bus, tuo e, labiau Rusija įsitvirtins. Todėl aš norėčiau išklausyti jūsų deeskalavimo scenarijaus. Tarp kitko, būtų labai gerai, jeigu gautumėt skaičius, statistiką, kiek yra kalinių, kiek yra sulaikytųjų asmenų po visų šių protestų. Ačiū. Ačiū. Tai yra pirmas uh, frakcijų raundas ir dar keturi kolegos, kurie nori kalbėti ir paskui Gruzijos kolegos. Trumpai uh, pranešiu. 15 po baigsim šio klausimo svarsimą, kad ir kas bebūtų. Uh, Kuo trumpiau kalbėsit, tuo daugiau galės svečiai pasisakyti. Pirmiausia, panas Galeris. Ačiū. Trumpas klausimas ministrui. Kiek žmonių iš okupuotojų teritorijų gali jūs pasiekti? Ta prasme, kiek jūs galite suteikti realiai medicinės pagalbos, humanitarnės pagalbos? Ir kolegai vicepirmininkui norėčiau štai ką pasakyti. Visuomet jūsų europinė orientacija bus remiama, tačiau viskas turi vykti ir greta su jūsų pastangomis. Jūs patys turite įgyvendinti savo įsipareigojimus, nes tai, kad mes matome, jog jūs nepakeitėte rinkimų sistemos, bijodami, kad partinė demokratinė sistema e, taps prastesnė, e, Nieko gero, nesako, žinau, kad patys jūsų partijos nariai, kai kurie pasitraukė. Ponas Ivanišė visuomeniai vis dar sakė, keiskite tą sistemą, bet užkulisiuose. E, padarykit, užkulisiuose padarykit taip, kad e, ta reforma žlugtų. Tai jeigu jūs iš tiesų esate europietiškai nusiteikę, pripažinkit, kad tai buvo. Gliuksman. Thank you, thank you. Ačiū. Aišku, jūs susilauksite visapusiškos mūsų paramos, e, kalbant apie Rusijos okupaciją ir e, bendrą Rusijos siekit priartėti prie Europos. Mano klausimas būtų susijęs su keistu laiko sutapimu. E, buvo pradėta iškeltos bylos opozicijoms nariams. Krizė kyla ir tada daug politinių lyderių iš skirtingų politinių grupių E, patenka į teisės saugos rankas ir jiems iškeliamos bylos. O kitas klausimas dėl spaudos. Rustavico epizodą čia prisiminčiau. E, savininkai neteko teisių į leidinius. Dabar ponas Huanė tapo E, šios televizijos savininkų ir e, kai jis bandė kažką pakeisti, tada opozicija prieš jį nusiteikė. Bylos netgi pradedamas kelti. Ar nėra taip Gruzijoje, kad kai tik politinės problemas kyla, prasideda bylų svarsimai? Important. Pane Juknevčianė, labai svarbus metai Gruzijai. Tai bus Gruzijos demokratijos išbandymas. Mes, aišku, labai atidžiai stebėsime, kas pas jūs vyks. Ir jūs turit labai daug Gruzijos draugų Europos parlamente ne vienos ar kitos partijos draugų, bet Gruzijos draugų. Ir iškyla klausimų tik tai, ar valdanti partija išlaikys demokratijos egzaminą. Aš labai atsiprašau, bet man uh, buvo liūdna klausytis, kaip valdančios partijos atstovas kalba arba skundžiasi uh, dėl blogos opozicijos valstybėje. Tai nėra demokratinės sistemos dėsnis Ir kai matome išpolius prieš opoziciją, prieš nevyriausybinės organizacijas, e, žiniasklaidą, protestuotojus, jums, gruzinams, tai nesukuria daugiau draugų Europos parlamente, nepadeda jums įtikinti daugiau žmonių, kad siekiate europietiškumo. Ta aš norėjau pasakyti ir tokios būtų mano mintys draugams Gruzijoje, skaitant ir jūsų lyderį Ivanišvili. Minute. Well, well, Ponas Kubilis, vieną minutę. Nekartos to, kas jau buvo pasakyta dėl e, e, vientisumo, dėl rinkimų, kurie artėja. Euronest sesija vyko, aš pats esu lyderis delegacijos ir susitikau ir su opozicija, ir su valdančia partija, skaitant parlamento pirmininką ir partijos lyderį. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, paprašyti jūsų tiksliau, uh, E, duokit labai aišku signalą. Jie man pažadėjo, kad dialogas duos rezultatų. Rinkimuose atsiras proporcingumo elementas. Tai perduokit jiems mano pageidavimą. Aš vis dar laukiu, kada tai bus padaryta. Nes kitaip tarptautinis pasitikėjimas jūsų rinkimais bus labai nedidelis. Ir paskutinis pastebėjimas. Ar galėtumėt pasakyti, ar yra opozicijos lyderių Gruzijoje, kurie dabar dar, kurie dar nebuvo pakviesti į prokuroro generalinio kabinetą. Ačiū, kadangi taip laikas spaudžia, tai aš skiriu po dvi minutės kiekvienam. Labai atsiprašau, bet prašom. Absoliučiai, um, viską suprantu. Labai gaila, kad nėra laiko į, ir negaliu į visus jūsų klausimus atsakyti. Uh, Patys klausimai liudyja, kad mm, jūs kažkas suklaidino ir aš mm, tiesiog norėčiau atsakyti įrodymais, o ne pamastymais. Pradėsiu nuo to, kas buvo svarbiausia dėl vykdomų dėrybų Ir mes turime daug įstatymų projektų, ieškomo geriausio varianto ir konsensuso. Konsensusas reiškia, kad turi susidaryti abi pa partijos. Ir čia teks vieniems ar kitiems kažkiek nusileisti. Taigi mes nusileidome ir pasiūlėme projektą pereinamam laikotarpiui, 20 metai rinkimai, tarpas iki perimo prie pilnos proporcinės sistemos. Tai visiškai e, būtų priimtina, 24-aisiais turėtumėme visiškai proporcingą sistemą. Informacija apie dešimtis tūkstančių protestuotojų yra neteisinga. Taip, Gruzijos jaunimas, patriotai išėjo į gatves ir išeina iš karto į gatves, nes pamatė, kad paėmė ir prisėdo Rusijos parlamentaras į parlamento pirmininko krėslą, bet reikia žiūrėti į bendrą kontekstą, kas vyko ir po to. Opozicijos lyderiai bandė visus įtikinti, pulti parlamento pastatą, jį užimti. Ir tas buvo daroma atvirai, tai ne kažkokie gandai ar plepalai yra faktai. Aš norėčiau jums daug daugiau pasakyti, tačiau tiesiog nėra laiko. Esu pasirengęs jums patogiu metu ir formatu susėsti ir parodyti, kokia yra tikroji situacija, pateikti įrodymus, nesiremti gandais Viliuosi, kad diskusijas galėsime pratesti kitą kartą. Ačiū dabar, ponė ministrė, žodis jums. Dėkui, tikrai laiko mažai, taigi nieko neįmanoma bus padaryti, atsakant į klausimus. Tiesiog pritarsiu kolegai. Būtų puiku, jeigu turėtumėme galimybę išsameu atsakyti į kiekvieno jūsų klausimą, be jo nepasiteiravime pateikti daugiau objektyvios informacijos. Tokio bendro pobūdžio komentaras, kurio apsiribosiu Gruzija, vyriausybė, nori demokratijos, visuomenė yra demokratiška, žodžio laisvė, visos laisvės yra užtikrinamos Ir kad ir kas be nutiktų, kiek tai vieniems patiktų ar nepatiktų, tobulumui ribų nėra, viskas daroma vadovaujantis teisė. Teisės viršienybė, institucinis stabilumas e, yra išsaugotas, nors pastaraisiais mėnesiais buvo bandoma tam kenkti. Ūkio ir ekonomikos augimas ir atsparumas išlieka mūsų būdų keliauti į Europą ir neatsisakyti europinio kelio. Taigi tas europinis kelias ir garantuoja mums atsparumą nuo įvairiausių pavojų, ypač apie tuos, apie kurias aš kalbėjau, nes kasdien susidurėme su realiais pavojai, su grėsmėmis. Kiekvieną dieną mes kovojame už savo laisvę. Šis, ši kasdienė kova negali būti pamiršta. Mes vilėmės, kad jūsų parama toliau leis tęsti kovą taip yra kasdienės istorijos, ūkininkų, kitų žmonių pavyzdžiai, apie kuriuos turi žinoti pasaulis. Žmonės kenčia kasdien, kenčia nuo šių spigliuotų vėlų, kurios tapo ne tik simboliu, bet realiu Rusijos okupacijos faktu. Ačiū Jums uždėmesį ir už klausimus. Ačiū abiems mūsų svečiams iš Gruzijos jūsų laukia įdomi diena Briuselėje, taip pat e, linkiu sėkmingos kelionės namo, noriu patikinti, kad mūsų komitetas ir toliau didžiulį dėmesį skirs Gruzijai.